Bonjour, je vous remercie de prendre place. Labas rytas. Prašau visus susėsti. Sveikinu visus susirinkusius pirmąjį posėdį po vasaros pertraukos. Tikiuosi, kad visi esate kupini jėgų. Prieš patvirtinę darbo tvarkę pradant jas svarstyti, noriu kreipti jūsų dėmesį į šią naktį Karibų šalis ir Antilų salas, ypač dvi ES salas, Švento e, Baltramėjaus ir Švento Martino salą, nusiaubė baisus viesulas, Švento Martino Sala yra nusiaupta daugiau nei 95 procentais, tiek e, Niderlandams, tiek Prancūzijai priklausančios dalys. Daug metų investicijų buvo sugriautas, oro uostai, uostai, telekomunikacijų ryšių infrastruktūros, turistinės infrastruktūros. Viskas sulyginta su žeme ir žinoma žmogiškosios aukos. Taigi esu tikras, kad visi pademonstruosite savo solidarumą ir e, mintimis e, būsite su šiais, e, kartu su šiais ES piliečiais ir taip pat su visais kitais Karibų regiono žmonėmis, e, kurie vis dar kenčia nuo to visą naikinančio ir žudančio uragano Irma. Taigi e, raginu komisijoje, ypač jos narį Mimicą, imtis visų solidarumo priemonių, kad būtų galima padėti šioms šalims. Žinau, kad kolega e, Lambertas norėtų taip pat pasisakyti šią temą. Taigi jam suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė. Manau, kad tikrai e, vertėtų dabar iškart e, atkreipti dėmesį posėdžio pradžioje į šį didžiulį visą naikinantį uraganą Irma. Ir dabar jis juda jungtinių valstybių kryptimi. Aš noriu užduoti klausimą. Galbūt sekretariatas mūsų komiteto dar šiandien mus galėtų pateikti informaciją ir vertinimą apie tai, kokioje būklėje yra dabar tos salos ir kokiu priemonių mes turėtume imtis, kad galėtume atskiroms saloms padėti atsižvelgiant į jų nusiaubimo būklę. Taigi, galbūt gaudami šią informaciją, arba gavę šią informaciją galėtume iki posėdžio pabaigos arba posėdžio pasibaigus pagalvoti, kokiu konkrečiu žingsniu ir priemonių galėtume imtis, kad joms padėtume. Ačiū, Lui Žozef, taip pat noriu tarti žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš atstovauju šiai rinkimų apygardai Europos parlamente. Iš tiesų, aš esu labai sujaudintas girdėdamas ir matydamas, reiškime užuojautą visiems patyrusiams šią nelaimę. Noriu sakyti, kad Šventą Martyno sala beveik 80 procentų yra sunaikinta, nusiaupta. Nežinau, ar galite įsivaizduoti, kaip viskas atrodo. Uragano vėjo greitis buvo 300 km per valandą. 1989 metais per Hugo uraganą vėjo greitis buvo 250 km per valandą ir e, jis 30 metrų sugebėjo nustumti lėktuvą, kuris e, buvo netoli paplūdimio nutūpęs. <clears throat> Tik manau, mes turime pareikšti savo solidarumą su šiomis e, tikrai gražiamis e, salomis, kurios buvo visiškai nusiauptos, tačiau svarbu, kad jos sugebėtų atsigauti, sustatyti ir kad būtų sudarytos jų gyventojams, atkurtos vėl tinkamos orios gyvenimo sąlygos. Ačiū. Pirmininkas, ačiū dabar. Pradėsime svarstyti darbo tvarkį. Darbo tvarkė yra vienas nedidelis pakeitimas, neprieštaraujant pranešėjams Konsolino ir Džiofredai. Manau, kad niekas neprieštaraus, kad aštuntasis dabar tokias klausimas būtų svarstomas prieš septintąjį klausimą, tai yra kažkiek anksčiau. <clears throat> Ankstesnių posėdžių protokolai yra paskelbti internete ir jeigu niekas neprieštaraus, iki pošio pabaigos tai laikysime juos patvirtintais. Taip pat manau, kad galime patvirtinti Regi komiteto 2016 metų posėdžių kalendorių. Jis buvo jums išdalintas, yra numatyta 20 komiteto posėdžių ir e, tai yra pakankamai sudėtinga juos visus organizuoti ir sugebėjome susitarti, kad vieną kartą posėdžiausime per mėnesį išskyrus rūpjūtį ir ketvirtadienį Po pietų taip pat numatome posėdžius tam, kad kiekvienas, e, tiksliau nepačiausime ketvirtadienį po pietų, kad galėtume apsilankyti savo rinkimo apygardose. Dabar perėsime prie balsavimų. Penktasis darbo atvarkės klausimas e, - ES bendrasis biudžetas 2018 metų. Ar visi turite balsavimo korteles? Siūlau pradėti balsuoti. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko kompromisui pritarta. Taigi dabar šeštasis pakeitimas, kas už,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 Balsuoti baigiame. Atmesta. Devynioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. 19 pakeitimas. Kas, kas už 20, kas prieš, kas susilaiko, siūlau pastikrinti. Balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. atmesta didelė balsų persvara. Dėl kurio dabar balsuojame, dėl 21. Galbūt galėtumėte man pasiufleruoti, sako pirmininkas. Kas už 21? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Dabar 26 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Manau, kad pritarta, bet galbūt vertėtų pasitikrinti. Balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Pritarta didelė balsų persvara. Amendement 27. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Pakeitimas numeris 34, kas už, kas prieš, susilaiko, siūlau pastikrinti dėl 34 pakeitimo, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Deja, atmestam. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 36 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad pritarta. Pasitikrinkime vis tiek. Pradėjome balsuoti dėl 36. Balsuoti baigiame. Pritarta didelė balsų persvara. Dar 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Mūsų brangaus pirmininko pranešimas patvirtintas didelio balsų persvarą. Pirmininkas. Taigi, sveikinimai. Dabar balsuosime dėl kolegos Skarsim pranešimo s'il est présent. Ar jis yra salėje? Ne, jo nėra. Iš karto pradėsime balsavimą, kad negaištume laiko. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestam. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Pirmas dalis, pirmas punktas, kas už, kas susilaiko, kas prieš, priimta. Vienas, vienas bes, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. C2, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečias, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko priimta. Mon 33. 33. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Penktas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šeštas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 52, kas 2, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Septintas už, prieš, susilaiko, priimta. 57, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta Pasitikrinkime balsuodami kortelėmis. Le vote est ouvert. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penkiasdešimt aštuntas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko kortelėmis. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. 59. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Taip pat balsuokime kortelėmis, pradedame. Baigiame. Priimta. Aštuntas už. Prieš. Suslaiko. Priimta. Devintas už. Prieš. Suslaiko. Priimta. 77 priimta, 10 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 11 už, prieš susilaiko priimta. Dabar baigiamasis balsavimas, balsuojama kortelėmis. Baigiame. Balsų dauguma pranešimas priimtas. Sveikiname kolegą Valkarsen. Bien. Notre collègue Geoffrida est, est arrivé. Je... Collègue Preda atvyko, galėsime aptarnėti jo pranešimą, kaip numatyta. Tai yra regionų konkurencingumas ir taip pat e, augimas. Jeigu jūs e, prisimete, kad mūsų komitetas e, skiria dėmesį šiai problemai ir norėjo išsiaiškinti, kaip pagerinti sanglaudos politikos, pagerinti sanglaudos politikos veiksmingumą tam tikruose ES regionuose, kad iš tikrųjų jie galėtų naudą iš sanglaudos politikos. Tie kolegos, kurie nedalyvaus diskusijoje, turėtų kuo greičiau išeiti iš salės, kad mūsų kolegė Euh, de son euh, rapport. Žofrida galėtų pristatyti savo pranešimą ir po to suteikti šešėlins pranešėjim žodį. Grazie. Buongiorno. Labas rytas. Prieš diskusijas norėčiau išsakyti keletą įžaginių mičių tema, kuri mums visiems labai rūpi ir kurią mes žinome. Iš tikrųjų, mes turėtume pasigilinti kai kuriuos aspektus. Komisija, kaip jūs žinote, e, komisija parengė dokumentą skirtą regionams, e, septyniems regionams, aštuoniose valstybėse narėse ir tie regionai yra suskirstyti į dvi grupės. Tai labiau atsilikę savo ekonominiu išsivystymu regionai, kurių bendras, produkt, bendras vidaus produktas Ispanijoje, Graikijoje, Portugalijoje. Šitie regionai yra nurodyti ir taip pat yra kiti regionai, kita grupė, kurie auga, tačiau jų BVP yra pakankamai žemas. Tie regionai nepakankamai išsivystė, lygiai taip pat kaip ir tie taip vadinami atsilikę regionai. Tačiau šiuose, šioje grupėje yra pastebimas tam tikras augimas. Tai yra rytų Europos regionai Bulgarijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Yra nurodyti tam tikri kriterijai, pagal kuriuos šitie regionai yra vertinami. Taigi šiame pranešime būtent kalbama apie šiuos regionus, kalbama apie tai, kad reikia rinkti ir kaupti informaciją, kalbama apie užimtumo skatinimą, taip pat reikėtų pasakyti, kad komisija ypatingą dėmesį skiria nelankščioms darbo rinkoms ir taip pat e, sako, kad minimalus atlyginimas yra pakankamai didelė kliūtis toliau vystyti šių regionų ekonomiką, kadangi yra sudaromos laikinos sutartys, terminuotos sutartys ir įmonės tiesiog nėra skatinamos pasirašyti ilgalaikės darbo sutartys su darbuotojais. Taigi ES sanglodos ataskaitoje yra numatyta išsiaiškinti šitą, atas, šitą situaciją. Taigi mes parengėme šitą pranešimą ir suformulavome savo siūlymus, teikdami, kad komisija vadovavosi nuostata, kad biudžeto aficitas yra kliuvinys toliau plėtoti darbo rinką. Tačiau darbo rinka yra tiesiogiai susijusi su e, sanglauda, taip pat su biudžeto lėšų trūkumu. Ir mes sakome, kad reikia skatinti užimtumą, taip pat viešojo sektoriaus skola yra tas faktorius, kuris lemia, kad investicijos nėra siejama su sanglados politikos lėšomis ir dėl to nukenčia užimtumas. Taigi šiuose regionuose nepakankama investicijų, bet tu komisijos pranešime yra pateikiami ir tam tikri biudžeto deficito kriterijai. Tiesiog yra kalbama apie tai, kad uh, E, valstybė yra įsiskolinusi ir turi įvairių įsipareigojimų, finansinių įsipareigojimų, kurie neleidžia skatinti užimtumo. Antra, makroekonominės sąlygos. Mes neturėjome pakankamai laiko išsiaiškinti šitos situacijos labai išsamei, tačiau Portugalijos ir Ispanijos pavyzdys rodo, kad makroekonominės mm, veiklos sąlygos yra labai svarbios ir labai svarbu, kad šitas mechanizmas nuolat būtų peržiūrimas ir kad investicijos būtų nukreiptos į tuos struktūriškai silpnus regionus. Mm-hmm galvojant apie sanglodos politiką ir kitas politikos rytis, mes turime kai ką iš naujo apibriežti, tačiau nepamiršti ir mūsų pagrindinių vertybių. Kadangi labai svarbu atsižvelgti ne tik tai į grinai ekonominius faktorius, bet pasirūpinti, kad būtų pakeista regiono struktūra. Trečia, labai svarbu pateikti aiškius ir konkrečius pasiūlymus artimiausiai ateičiai. Jeigu mes nesimsi konkrečių veiksmų, konkrečių pasiūlymų, tai mes nepasistumėsime į priekį, turint omenyje Europos semestro uždavinius. Mes neturime formuluoti regionams tik tai sąlygų, bet mes turime numatyti jiems ir paramą. Ypač tie silpni atsilikę ekonomiškai regionai tiesiog mm, priklauso nuo mūsų paramos, o mums yra reikalingi regionai, kuriuose yra suderinti mūsų ir vietos struktūrų veiksmai. Būtent tai yra siūloma komisijos pranešime. Mes siūlome štai, kai, štai ką. Siūlome, kad būtų užtikrinta sanglauda investuojant, investuojant pagal Europos semestrą ir taip pat, kad būtų įmamasi priemonių dabar vykdomų politikų kontekste. Komisija turi ekonominės politikos priemonių, jas reikia tinkamiau naudoti, bet to reikėtų numatyti ir pagal dabartinę biudžeto sandarą finansavimą ir tai padėtų atsilikusiems regionams atsigauti ir taip pat reikėtų siekti toliau mažinti skirtumus tarp mm, gyvenimo sąlygų įvairiuose ES regionuose ir taip pat gyvenimo standarto. Taigi labai svarbu bendradarbiauti, remiantis vienodomis sąlygomis. Tikiuosi jūsų pasiūlymų komentarų. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un élément. Ačiū. Man atrodo, kad yra vienas e, labai įdomus pastebėjimas jūsų kalboje. Nėra akivaizdžios sąsajos tarp augimo tempo ir vystimosi ligmens, išsivystimo ligmens galim kalbėti apie regioną, kurio augimo tempas yra labai greitas, bet tuo pat metu jo išsivystimo lygis yra labai žemas ir jam labai sunku sukurti darbo vietų. Ir kartais kyla klausimas, kodėlgi taip yra, kodėl kiti regionai, kurie yra bendrai turtingi, bet e, augimo tempas mažas, sugeba visai gerai sukurti darbo vietas. Todėl sanglaudos politika turi būti orientuota į išsivystimą ir darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą. O dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėms EPP vardu Fernando Ros. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai už tai, kad jį ėmėsi iniciatyvos parengti šitą pranešimą. Aš norėčiau pasakyti, kad aš pritariu šią iniciatyvai e, Keito ėmėsi prieš dviejus metus iniciatyvos Rumunijoje ir Lenkijoje įgyvendinti bandomosius projektus. Iš tikrųjų, jų siekiama sukurti politinę strategiją šių regionų tolesniam vystimui. Dabar yra nurodoma mišė regionai dviejose skirtingose grupėse, tai yra regionai, kurie yra ekonomiškai atsilikę rytuose ir pietuose regionuose, kurių augim, regionai, kurių augimas yra nepakankamas. Achamos que é uma boa iniciativa, é um documento. <clears throat> Balandžio mėnesį komisija pateikė pranešimą ir aš manau, kad ėmėsi labai geros iniciatyvos, tiesiog yra, su, yra apibūdinama sąlyga, e, apibūdinamos šio regionų veiklos sąlygos, taip pat yra numatoma tam tikra uh, perspektyva ir be to yra nurodoma, kad vietos savivaldos lygmenių, autonomiškų regionų lygmenių reikėtų imtis konkrečių veiksmų. Apie tai mes kalbėjome ne kartą mūsų komitete. Taip pat norėčiau pasakyti, kad reikia atsižvelgti į tai, jog kiekvienas regionas turi parengti augimo ir vystimo strategiją. Tai pasakytina ir apie kitas sritis, turint omenyje, kad reikia atsižvelgti į regionų specifiką ir kad sprendimus priimti turėtų patys regionai. Šiame pranešime yra sakoma, pavyzdžiui, kad reikia sustiprinti žmogiškuosius išteklius nukreipti žmogiškuosius išteklius ir sukurti stabilus, stabilus, stabilius makroekonominio vystimosi pagrindus. Be to mes nekartą jau esame kalbėję apie tai, kad politin, politikai turėtų, priimdami sprendimus, gauti aktualią sisteminę informaciją, pagrįstą informaciją. Tai labai svarbu. Be to, Norėčiau tik pasakyti, kad regionai, kuriuose augimas yra nepakankamas, beje, aš esu kilęs iš vieno iš tokių regionų, aš įvairiose bendruomenėse buvau tų bendruomenių vadovas, meras ir todėl esu sukaupęs patirties. Manau, kad reikia kaimiškiems regionams, taip pat sukurti atitinkamas strategijas, miestų vystimosi struktūra yra kiek kitokia. Dokumente atkreipiamas dėmesys į tuos kaimiškųjų ir miestų regionų skirtumus. Norėčiau pacituoti save prieš pusantrų metų Siekiant užtikrinti regionų konvergenciją, reikia atsižvelgti į miestų ir regionų veiklos koordinavimą, kad regionio vystimosi tikslai būtų tvarūs. Ir tai yra labai svarbu ir nedidelio dydžio miestams. Ir tai svarbu ir regionams, ir vietos e, struktūroms Reikia atsižvelgti regionuose į miestų ypatumus, tačiau kita vertus kurti konkrečią specifinę politiką tiems regionams, kurie yra nepakankamai išsivystę. Taigi aš citau pats save, savo pasisakymą prieš pusantrų metų Nors apie tai konkrečiai ir nekalbama šiame pranešime, tačiau vis dėlto matau, kad pranešime kalbama apie regionų specifikos išryškinimą ir kad reikia sudaryti politinės ir finansavimo sąlygas regionams toliau vystytis. Aš manau, kad šita diskusija yra labai svarbi, galvojant apie sanglodos politikos ateitį ir apie kitas politinės priemonės šiame kontekste. Dėkuoju. Merci, Ačiū, mielas kolega. E, socialistų frakcijos atstovė. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu visoms pranešėjų mintims, tačiau norėčiau užduoti dar vieną specifinį klausimą. Egzistuoja skirtumai tarp mažiau išsivyščiusių regionų Todėl noriu paklausti, ar rengiant pranešimą buvo bendrabiavime su komisija ir buvo paprašytas pateikti papildomas informacijos apie tai, kokiu veiksmu galėtume imtis tų regionų atžvilgių, kurie jau daugelį metų gauna paramą iš regionų plėtros fondo ES, tačiau nesugebėjo iš esmės pasistumėti į priekį tam, kad e, formuodami savo sąjungos politiką galėtume jiems labiau padėti. Pavyzdžiui, e, su kitais komiteto nariais lankėmės Sicilijoje. Sicilijai jau dešimtmečiais teikiama didžiulė parama, tačiau jai nepavyksta pasiekti to proveržio ir e, pasiekti didesnės pažangos. O ką tai turėtų reikšti? Galbūt reikėtų parengti specialias programas, skatinti jų bendradarbiavimą su kitais regionais tam, kad e, regiono plėtros strategija galėtų būti sėkmingiau įgyvendinama. Taigi būtų neblogai savo pranešime pateikti atitinkamus pasiūlymus ir atsakymus šios klausimus, nes manęs to klausia mano rinkėjai, nes man svarbu kad e, tiems regionams būtų padedama ir toliau ir nebūtų klausomasi tų e, kvailų e, paistalų kai kurių asmenų, kurie mano, kad tokiu būdu yra paprasčiausiai išvaistami pinigai. Aš norėčiau, kad sąjungos politika šiems regionams būtų naudinga. Ačiū EKR frakcijos vardu. Tomasič nėra. Kolega Vintenberg, Aldi frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Noriu pirmiausiai padėkoti Europos komisijai už šį e, darbinį dokumentą, nes jame e, pabrėžiamos svarbiausios žinios, kurias aš taip pat per pastarus trejus metus nuolat kartoju. Viena iš svarbiausių žinių yra ta, kad siekiant e, regiono ekonomikos augimo ypač mažiau išsivyšusių, mes turime daugiausia dėmesio skirti struktūrinėms reformoms. Tai yra svarbiausias pastebėjimas, kuomet ponė Krėl teigia, kad reikia iš tiesų išsiaiškinti, kas buvo padaryta. Aš noriu pasakyti, kad svarbiausias programos yra struktūrinių reformų programos. E, Komisija šiandien, šią vasarą atsiuntė mums tinkamą raštą apie tai, kad skiria finansavimą struktūrinėms reformoms vykdyti. Ir todėl reikia imtis tų investicijų, nes manau, kad jos yra pagrindinis raktas sprendžiant šių regionų mažiau įsivyšiusių problemas. Taip pat kita labai svarbi sritis yra darbo rinkos reforma. Buvo parengta atitinkama lentelė, statistiniai duomenys taip pat rodo, kad darbo rinkos reforma yra labai svarbi. Šiuo metu Prancūzija kaip tik pradeda vykdyti tokią reformą ir e, tikėdama, kad jos ekonomika dėl to taip pat išauks. Taigi, e, mažiau išsivyščiusiems regionams, mažiau išsivyščiusiems šalims darbo rinkos reforma yra taip pat labai svarbi. Dar e, e, viena svarbis rytis yra susijusi su makroekonominė pagrindų politika ir savo pranešime turime tą aiškiai pabrėžti, nes būtent makroekonominiai sprendimai pritraukia investicijas. Taigi komisija taip pat tinkamai pastebi, kad e, reikia uh, glaudesnių sąsajų su Europos e, semestru, e, sanglaudos politika ir taip pat šiame dokumente komisija labai aiškiai pabrėžia, kad makroekonominės sąlygos yra ypatingai svarbios. Norėčiau, kad e, pranešėjas nebandytų savo politinių tiesų skelbti šiame pranešime, tačiau taip pat atsižvelgtų ir komisijos tarnybų parengtą dokumentą manau, kad e, Europos e, parlamento politinės partijos e, galbūt galėtų šiek tiek atsakyti savo ideologinių nuostatų ir daugiau dėmesio atkreipti į makroekonominį sąlygiškumą, nes šios investicijos turi būti naudingos regionams, o ne mūsų politinėms idėjams skleisti. Baigdamas noriu pasakyti, kad ir atkreipti dėmesį, kaip ir kolegos kad labai svarbu dėti pastangas, kad e, būtų pasitelktos e, išmanios specializacijų strategijos, kad e, būtų paskatintas regionų augimas tam, kad būtų gerinami darbo rinkoje, darbo rinkos dalyvių įgūdžiai, kad būtų pritraukiamas investicijos, todėl Noriu kreipti dėmesį į tai, kad Europos sanglaudos fondo lėšos būtų centralizuotai prižiūrint komisijai, e, investuotos ir skirtos regionų mažiausiai išsivyščiusių poreikius siekiant patenkinti. Ir pirmiausiai turėtume pradėti nuo savęs pačių, pirmiausiai turėtume pagerinti administracinius gebėjimus e, iš, persvarstyti iš naujo viešųjų pirkimų e, ir administracinės procedūras ir tai taip pat galėtų būti naudinga daugeliu regionų. Ačiū, pirmininkai. Gui. Ačiū. Guja vardu. Dimitris Papadimulis. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia kalbame e, temą kuri yra labai svarbi e, lietai augantiems regionams ir e, mažai menkai išsivyščiusiems regionams. Jų poreikiai yra akivaizdus ir turime nemažai galimybių, kaip pagerinti ES įgyvendinimų priemonių efektyvumą, kad sumažintume atsilikimą. Aš noriu padėkoti pranešėjui, pranešėjai už tai, kad e, e, buvo parengta gera bazė svarstymams. Norėčiau Olandijos liberalui priminti, kad e, kas jau kas, o Niderlandų gyventojai turėtų žinoti, kad Europos stabilumo priemonė yra skirta tam, kad būtų finansuojami moksliniai tyrimai, inovacijos, inovacijos, ir e, vystimasi silpnesniuose regionuose, o ne brangiuose greitkeliuose, kaip kad yra Niderlanduose. Jūs tą turėtume žinoti. Jūs turbūt labiau norėtumėt, kad tie fondai būtų skirti Niderlandų greitkeliams. Aš pateiksiu vieną skaičių, tik vieną skaičių, kuris viską pasako. Oficiali statistika sako, kad moksliniams tyrimams ir inovacijoms ir moksliniams tyrimams ES yra skirimi 78 procentais šiauriai, 11 procentų pietums ir tik 1 procentas rytų Europai. Taigi tai labai aiškiai rodo, kad nėra lygybės tarp lėšų paskirstimo tarp Europos centro šiaurės ir pietų. Ir kaip mes galim kalbėti apie uh, atsilikusius regionus ar lietai augančius e, regionus. Būkime atviri, regionai, kurių ekonomikos augimas lėčiausiai auga, daugiausiai yra Europos pietinėje dalyje. Ir e, rytuose ES yra e, mažiau išsivystę regionai. Taigi, ar mes iš tiesų darome kažką, kad ta neligybė sumažėtų? Ar mes iš tiesų nešvaistome tų fondų, kurie jau ir taip klesti ir jiems yra skiriamas didžiulės lėšos. Mano nuomonė, sanglaudos politika turėtų būti pakeista, sustiprinta ir tarnauti labiau regionams, kuriam to labiausiai reikia. Akivaizdu, kad mm, lėšos neturi būti švaistomos ir jos turi būti skirtos pirmiausia ten, kur atneš realios naudos ir sukurs darbo vietų. Tam reikia aiškių kontrolės taisyklių Turime palengvinti biurokratinės procedūras, kad numatytosius fondus būtų galima panaudoti kuo efektyviau gyventojų labui. Tuo pat metu mes turėtume e, nesivadovauti prastais tikslais. Pavyzdžiui, Rodo sala arba Iko sala Graikijoje yra Egėjo jūros salos, kurių pajamos yra nemažos turizmo dėka. Tuo tarpu yra kitų salų mano valstybė, kurios tokių pajamų neturi. Tam pačiam regione yra salų, kurios tokių turistinių pajamų neturi ir jų ekonomikos augimas yra labai lengvas, e, labai lėtas, bet jiems irgi reikia plėtoti infrastruktūrą. Ar mes paliksime tas salas e, vegetuoti tame lygmenyje, kokiame jos yra dabar, ar mes nesistengsime jų pragyvenimo gyvenimo lygmens pagerinti. E, kalbame apie e, mažų pajamų ir mažo augimo regionus. Graikijoje tokių yra. Ir regionų komitetas turėtų reikalauti, kad būtų investuojama tikslingiau, kad E, dviejų skirtingų tipų regionams būtų atnešta naudos. Aš kalbu apie e, Europos e, stabilumo fondo įgyvendinimą, socialinio fondo įgyvendinimą ir sanglaudos lėšų įgyvendinimą. Turime kalbėti apie regionų plėtros ir sanglaudos politikos e, E, suderinimą, nes kitaip, e, jeigu mes nekeisime savo darbo metodų, tos politikos ir jų finansavimo efektyvumas tik mažės. Aš dėkoju pranešiai ir, ir e, savo frakcijai už tai, kad mes sukūrėme labai aiškę perspektyvą, leidžiančią bendradarbiauti su kitomis frakcijomis. Aš manau, kad tai mes parengsime labai naudingą pranešimą. Ačiū dabar žaliųjų frakcijos vardu. Kolega Bronius. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, manau, kad šitas klausimas labai svarbus e, solidarumui ES šalise ir nuo to, kaip mes tinkamai e, konkurencingumą sureguliuosim, priklauso savotiškai ir ES ateitis, nes e, didžiuliai skirtumai tarp regionų, ypatingai pajamų skirtumai, BVP skirtumai, darb užimtumo skirtumai iki kelių kartų išaukė didžiulės migracijas e, tarp šalių ir, žinoma, migracijas e, regionų viduje. Ir tai, e, ko gero, brangiau kainuoja įvystyti infrastruktūrą tose regionuose, į kuriuos atvyksta žmonės, negu kad paremti tenai gyvenančių žmonės, tai būtų kur kas pigiau ir mažiau problemų ir socialinių, ir šeimų ir, ir taip toliau. Vadinamieji atsiliekantis regionai yra didelis iššūkis sanglaudos politikoje. ES turime 47 regionus, aštuoniose valstybėse narėse, kurie nepaisant ilgalaikių investicijų stagnuoja arba lietai auga, arba pasižymi labai žemų pajamų lygmenių ir žemų konkurencingumų. Turime skirti daug dėmesio šiai problemai, juk visi kiti regionai ar net ištisos valstybės narės, gaudami ES paramą, labai sparčiai vystosi. Mes labai vertiname komisijos pastangas spręsti atsiliekančių regionų problemos ir jos šių metų balandį paskelbtą ataskaitą. Pirma mintis, kurie ateina į galvą pamačius, kad nedidelė dalis regionų ES paramos nesugeba paversti sparčiau augimu, manau, yra valdymo kokybės ir institucijų gebėjimų klausimas. Tiek komisija, tiek ir mes turėtume daugiau dėmesio skirti analizai dviejų klausimų. Ar ES parama buvo tinkamai suplanuota ir antras, ar ji buvo tinkamai panaudota. Kartu bijau, kad toks paprastas visų stagnacijos priežasčių suvedimas tik į paramos valdymo kokybę gali būti pernelik primityvus. Manau sutiksite, kad visi ES regionai, kaip ir valstybės narės, yra skirtingi ir kiekvienas susiduria su konkrečiais specifiniais iššūkiais. Komisijos dokumente mėginama analizuoti šias priežastis. Nepakankamas investavimas į mokslinius tyrimus, nacionalinės darbo rinkos ir verslo reguliavimo politikos spragos, švietimo sistemos spragos ir panašiai. Manau, kad šį kad ir nedidelė analizė yra žingsnis tinkama linkme. Ir mes turime paskatinti komisiją pateikti išsamesnį visiems atsiliekantiems regionams skirtą grėsmių ir galimybių tyrimą. Ir kas nemažiau svarbu pasiekti, kad atsiliekančių regionų atsilikimo priežasčių tyrimai taptų reguliariai atnaujinamų dokumentų. Taip pat labai akcentuoti e, e, faktą, jog konkurencingumas priklauso ne tiek nuo ES paramos, kiek nuo pačios valstybės narės teisinės bazės. Kadangi daugelis verslo reguliavimo klausimų yra išskirtinai valstybių narių kompetencija. Turėtume susimastyti ir dėl to, kas vienom šalims kliūdo padaryti tai, ką kitos atliko jau senai ir skirti deramą dėmesį gerosios patirties mainams. Ir pabaigai noriu, e, nors tai ir neką mažiau svarbu, noriu atkreipti dėmesį į dar vieną elementą, kuris liko neatspindėtas komisijos dokumente, bet labai noriu, kad jis atsirastų parlamento pranešime. Tai augimo ir gerovės skirtumai vidaus regione. ES regionai yra labai dideli kartais ištisos, ištisos valstybės narės dydžio. Statistika dažnai yra tik regiono lygmenių, todėl neretai neatspindi išsivystimo ir gerovės lygio skirtumų regione. Turėtume paraginti tiek komisiją, tiek valstybės narės, o kur galima regionų valdžios institucijas skirti daugiau dėmesio šiai problemai. Atskiros valstybės narės net nėra suskirščiusios savęs į regionus, o yra visa valstybė, sakykime, kaip vienas regionas, nors vidaus politikoje yra regionai ir tarp jų skirtumai yra labai dideli. Ir manau, kad šita problema yra pakankamai svarbi. Ačiū. Merci beaucoup. Rosa D'Amato pour le groupe FD. Ačiū. D'Amato. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Kalbame apie atsiliekančius regionus. E, balandžio mėnesį komisijos paskelbtos ataskaitos pagrindų. Aš noriu pabrėžti, kad aštuonių valstybės narių - Italijos, e, Graikijos, Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Lenkijos - 47 regionai yra traktuojami kaip turintys žemės pajamas arba žemą ekonomikos augimą. Čia kalbame į e, žemų pajamų ir žemą ekonomikos augimo regionus, kurie yra daugiausia Europos rytuose arba pietuose. Europos komisija bando išskirti galimybės e, paremti regionų strategiją Europos fondais. Jeigu to nepadarysime, bus labai sunku rasti sprendimų sutinkame, kad Europos komisija pagristai išskiria penkias priežastis, kodėl taip yra, ekonominius sunkumus, kurie užsitėsi daugiau negu dešimt metų ir dėl to e, regionų atsilikimas dar labiau padidėjo, nedarbo lygis pamažėjo, gyventojų išsilavinimo lygis pablogėjo, pajamų lygis atitinkamai sumažėjo, mokslinio tyrimų ir inovacijų augimas labai žemas, bet to administracinės institucijos nesugeba uh, pakankamai gerai dirbti, bet to turime kalbėti apie tai, kad nepakanka e, mokymo institucijų jauniems žmonėms. E, atitinkamai sumažėjo e, gyventojų tankis tuose regionuose. Kitas dalykas, apie kurį turime kalbėti, tai yra viešųjų ir privačių investicijų mažėjimas. Turim ieškoti sprendimų, galvoti apie vienamasias išmanesias specializacijas, kad sumažėtų atotrukis tarp atskirų regionų. Uh, Be to, turime investuoti į švietimą, kad tie regionai taptų patrauklesni ir galėtų išlaikyti žmogiškai kapitalą, kuris tuose regionuose yra, kad protai nenutekėtų. Europos komisija padarė vieną akivaizdžią klaidą, vis tik tai aš turiu pasakyti. Europos komisija nori sustiprinti sanglūdos politiką uh, pagal Europos semestrą, vadovaudamas Europos semestru. Bet per pastarosius trejus metus jo mes daugybę dešimtis kartų diskutavome apie tai. Ir atrodo, kad sunku suprasti, kodėl Ispanija ir Portugalija yra nustatomos nulinės sankcijos ir vis pabrėžiamas 23 straipsnis. Iš tiesųgi padėtis regionuose dėl to tik blogėja. Aš pati esu iš Polijos, iš Metsodžorno regiono ir mano krašte Yra didžiulis regionas, didžiulė zona, kuriuose nuo 2008 iki 2014 metų viešųjų investicijų sumažėjo 97 procentais. Tai atitinkamai 4 procentiniais punktais sumažino BVP regione, tai yra žymiai daugiau negu kitose Italijos dalyse. Mes, e, aišku, pripažįstame, kad Italijos pietus ir šiaurė labai skiriasi, bet tas pats turbūt pasakytina apie visus atsiliekančius regionus. Dešimtis milijonų pagalbos gauname iš sanglaudos e, fondo, iš sanglaudos politikos, bet tie milijonai patenka į nacionalių regionų ir vietos lyderių rankas, vadovų rankas, e, kurios, kurie nesugeba sutvarkyti tų pinigų, nesugeba jų suvaldyti. ES nustatė taisyklės dėl deficito ir skolos. Tos taisyklės iš esmės duoda priešingų rezultatų negu norėta. Europos komisija sukūrė investicijų planą, bet nėra užmėgsta pakankamai bendradarbiavimo tinklų su, lyg, su vietos atsiprašau, lygmeniu. E, regionų nacionalinė ir vietos politika nėra suderinta. E, piliečiai, kurie labiausiai nukentėjo, tikisi konkrečios pagalbos, o ne fondų tiekimo užšaldimo iki 2020 metų. Mezzodžorno regionas, kaip ir visi kiti atsiliekantis regionai, e, susiduria su labai daug sunkumų administraciniams ir instituciniams gebėjimams plėtoti. Be to dar korupcija yra išplitusi. Todėl turime kalbėti ir apie kovos su sukčiavimu priemonės. Ir raskime pakankamai biudžetinių lėšų kad užtikrumėm nepriklausomybę tarp valdymo, sertifikavimo ir autorizavimo institucijų. Taigi pakeitimų mano frakcija turi, mes juos teiksime ir tikimės tas pranešimas pagerės. Labai ačiū. Aštuoni, jei neklystų, užsirašė pasikalbėti. Jie ja, E, dar po to turės kalbėti komisijos atstovas ir pranešėja. Todėl aš prašyčiau e, glaustai kalbėti, trumpai kalbėti. Kolega Žulio, ačiū už e, suteiktą žodį, ačiū pranešėjai už darbą. Šis komiteto pranešimas yra labai geras, bet aš apgailestauju, kad ultraperiferinių regionų padėties E, padėčiai nėra skiriama pakankamai dėmesio šiame pranešime, o kitų ultraperiferinių regionų e, žmonėms labiausiai reikia pagalbos. Aš išskirčiau du dalykus, mano nuomonė svarbiausius. Visų pirma, šiame pranešime e, diferenciacijai yra skiriama daug dėmesio. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Turėtumėm daugiau apie tai kalbėti Nes labai dažnai sakome, kad e, sanglaudos politika yra labai kompleksiška ir be abejonės tas kompleksiškumas e, neatsiejamai e, yra neatsiejamai pagimdo programų ir projektų, kuriuos teikia regionai vienodumą. Todėl Europos komisija turėtų labiau galvoti apie regionų, atskirų vietovių įvairovę. Neturime kalbėti apie nacionalinius poreikius. Taigi regionų skirtumai yra milžiniški. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie Prancūziją. Labai smarkiai skiriasi, pavyzdžiui, Paryžiaus regionas ir Majoto sala. E, aš manau, kad mes apie tai turėtumėm daugiau pagalvoti kurdami ateities anglodos politiką. Dar vienas dalykas. Labai dažnai keliame diskusijose sanglaudos politikos e, rodiklių e, klausimą. E, komisijos ataskaitoje yra pateikitmi tam tikri rodikliai, rodantis augimo tendencijas, aiškiai statistika, bet aš prašyčiau atkreipti labiau dėmesį į rodiklių tikslumą. Paskutinis dalykas. Pranešime turėtumėm kalbėti ir apie regionų vidinės įvairovės. E, yra pateikta įdomių darbo metodų pasiūlymo, bet aš manau, kad mes dar turime juos pagalvoti ir turime geriau pasirinkti būsimai sanglaudos politikai. Ačiū, labai įdomus pasisakymas. Toliau kolega Bionski. Ačiū pirmininkė. Kadangi akivaizdu, prašau kalba ponas Pirinski, e, Bulgarijos regionai E, susilaukia daug dėmesio komisijos darbe ir ataskaitoje. Aš ir kalbėsiu apie Bulgariją. Todėl kalbėsiu bulgarų kalba. Mėly kolegos, aš manau, kad nėra pakankamai įvertinta šios problemos specifika atskiruose rytų Europos regionuose, ypač atsiliekančiose regionuose. Uh, Tai yra susijęs su tuo, kad šiuose regionuose išnyko pramonė. Labai didelė dalimi nebeliko pramonės. Nebeliko pramonės. Anksčiau mes turėjome e, labai stambes e, administracinės struktūras, kurios formavo pramonės įmonių paskirstimą, uh, Turėjome ir sunkiosios ir lengvosios pramonės, maisto pramonės. Taip buvo sukurtos darbo vietos e, dešimtims tūkstančių darbuotojų, gyventojų. O kai pasikeitė ekonominė ir socialinė sistema, o pasikeitė iš esmės, tie regionai pradėjo žlugti. Todėl aš manau, kad reikėtų ypatingą dėmesį skirti ES veikimo sutarties 174 straipsniui, nes jame yra kalbama apie sanglūdos politiką orientuotą į regionų, pereinamo laikotarpio regionų sprendimą. Problemų sprendimą. Ką tai reiškia? priemonės, kurios yra taikomos tiems regionams, turėtų leisti atsižvelgti į tų regionų specifinę specifiką. Todėl aš e, nepritariu siūlomam požiūriui, kad būtų vykdoma dar daugiau struktūrinių reformų, sukūriamos ekonominės sąlygos tai pritrauktų tarsi daugiau investicijų. Aš nesakau, kad mums tų priemonių nereikia, bet jų tikrai nepakanka, jeigu jos nėra suderintas su tikslinė naujos pramonės kūrimo politika. Vėlgi turime atsižvelgti į naujus ekonomikos pokyčius. Komisijos narys Otingeris savo pasisakymuose, skaitant ir uh, sanglaudos forumą prieš vasaros atostogas įvykusi, štai ką pasakė. Jis bandė atsakyti e, kolegos Prel klausimą, kur pinigai nueina, kur tie pinigai nusėda tuose regionuose. Ir Otingeris pasakė, kiekvienas mūsų investuojamas euras šeštadalių, 60 procentų atitenka Vokietijos ir kitoms vakarų Europos pramonės e, šakoms. Taip atsitiko vadovaujantis įstatymai sukurtais e, atsižvelgianti pateiktų projektų pasiūlymus. Turbūt toks atsakymas tinka jo valstybės realybei, bet jisgi kalba apie pramonės atsilikimo pašalinimą. Europos komisijos analizėje įvardintos penkios priežastys, mano nuomonė, neatsižvelgia į šį specifinį bruožą. Todėl aš pasisakau už pasiūlymą ir toliau gilinti analizę kad e, rastume būdų skirtumams pašalinti, ar bet jau sumažinti. Po 2020 metų mes turime pradėti galvoti apie tokią sanglaudos politiką, kuri būtų uh, orientuota į viešasias investicijas, pagristas tikslinga politika, viešąją politiką. Turime galvoti apie investicijas E, FC, iš FC, iš privačių šaltinių ir panašiai. Tačiau visa tai turi būti skatinama ir remiama e, tvirtomis politinėmis priemonėmis, nes kitaip darbo jėga ir toliau migruos iš rytų ir centrinės Europos į vakarų Europą ir atitinkamai išliks jų kūriamos problemos. Labai ačiū. Karimo. Jeigu pagalvotume, kodėl regionas atsilieka savo ekonominėme išsivystymė, tai yra priežasčių. Komisija tokias priežastis bandė nurodyti. Tačiau aš norėčiau dar kartą grįžti prie tų priežasčių. Norėčiau pasakyti, kad ekonominių tyrimų institutas atliko tyrimą ir pabandė atsakyti į šitą klausimą. Institutas priejo prie išvedos ir teigia, kad be kita ko Šie regionai ekonominių požiūrį yra atsilikę, kadangi tie regionai yra šalia regionų, kurie gauna uh, finansavimą. Ir uh, institutas norėjo pasakyti tokia išvada, kad šalia esantis regionai konkuruoja ir todėl šitas augimas negali būti toksai greitas. Taigi šitokia išvada mane nustebino, todėl norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų taip gali būti ir ar komisija taip pat padarė tokią išvadą. Antra išvada yra štai kokia, kad tose regionuose, kur yra skatinamų, finansuojamų tokių išsivystimo verslo klasterių, tai šitas regionas apskritai yra labiau atsilikęs, kadangi reikia numatyti regiono skatinimo priemonės. Aš manyčiau, ta išvada taip pat yra labai įdomi, manyčiau, ją reikėtų išvelgti mūsų pranešime. Tikiuosi, kad uh, Komisijai taip pat šitas tyrimas yra žinomas ir aš norėčiau pranešėjai taip pat persiųsti šito tyrimo rezultatus, kad jie atsispindėtų kaip nors pranešime. Taigi, jeigu šitas institutas teisus, tai reikėtų pagalvoti, kokias priemonės reikėtų sukurti, kad tos lėšos, kurios investuojamos tuose regionuose iš struktūrinių fondų, atneštų kuo geresnių rezultatų. Dėkuoju, Lambert. Ačiū trumpai. Papildydamas tai, kas jau buvo pasakyta, dar dvi pastabas turiu. Pirmoji susijusi su tuo, kad e, diskusija apie mūsų politiką dėl daugmetės nacinės programos Europos parlamento daug narių abejojo, ar reikėtų ir toliau e, e, skirti lėšų tiems regionams, kurie netinkamai parmą panaudojo 20-30 metų. Ir tas klausimas buvo aiškiai keliamas. Ir šiame pranešime e, yra pratesiama labai tikslingai šia, ši diskusija. Ten, kur reikia, reikėtų taip pat pasitelkti ir labai aiškius e, argumentus patvirtinančius, kad kai kurie regionai nesugeba pasivyti, nepaisant gaunamos paramos. Noriu atkreipti dėmesį šioje diskusijoje į du aspektus. Iš tiesų mes parengėme struktūrinį reformų paramos e, programą e, ir pasiūlėme teikti laisvanorišką paramą regionams, nacionalinėms valstybėms, pasitelkus techninę paramą ir valstybės narės gali tos paramos e, prašyti, tačiau e, reikia galvoti apie tas teigiamas paskatas, kurios, e, kuriamis būtų gebėjimai pajėgumai didinami. Tas klausimas, kodėl mes negalėtume įvairių priemonių savanoriškai uh, sutelkti. E, pavyzdžiui, uh, pasitelkę tam tikrą trejato <clears throat> formą, uh, E, skatinant bedradarbiavimą tarp regionų, kurie įveikė atsilikimą, kurie e, yra pasiekę proveržį ir kurie yra e, labiausiai atsilikę. Pavyzdžiui, Kinijoje yra taikomas toks modelis, kuomet miestai yra nesavanoriškai, tačiau vos ne prievarta sujungiami į tam tikrus didesnius vienetus, yra nustatomi tam tikri e, tikslai, iškeliamos tam tikros problemos, kurios yra aptariamos ir e, aptariami jų sprendimo būdai ir e, galimybės. Taigi, tokiu būdu mes galėtume tokį trijo naują instrumentą, naują priemonę sukurti. Ačiū, kolega Papadakis. Dabar Atrodo, jo nėra salėje. Štai štai jis yra. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad ši tema ir šitas pranešimas tiesiog nukreiptas į augimą, tačiau reikia suprasti, kam tas augimas yra skirtas, kam jis yra reikalingas. Tai yra įmonėms, koncernams, gyventojams, darbo jėgai. Jeigu mes kalbame apie koncernus, tai remiant juos gyventojai neturi didelės naudos koncernų atstovai tiesiog nori, nori uždirbti kuo daugiau. Buvo paminėti Rodos regionas ir kitas Graikijos regionas, kuriame mm, vyko žemės drebėjimai, kai regionas labai nukentėjo. Be to, Rodos sala buvo ta, kuri pakankamai greitai ekonomiškai vystėsi, bet to Rodos sala yra ta, kuri sulaukė labai daug turistų, sala, kurioje didelės tarptautinės bendrovės uždirba labai daug e, pinigų, tačiau prieš porą metų soje e, saloje vyko dideliai potviniai ir atrodo, kad tų e, gamtos stichijų padarnių pašalinimas nėra didžiųjų įmonių uh, dėmesio centre. Todėl mes čia matome, kad susiduria skirtingi interesai. Tai mes kalbame apie nepakankamą lankstumą, kai nepasirašomos kolektyvinės sutartys. Tai aš manyčiau, kad apskritai čia mes neturėtume kalbėti apie geresnės verslo sąlygas įmonėms. Mes turime apsispręsti, dėl ES pozicijų. Tiesiog matome, kad Prancūzijoje ir kitose valstybėse vyksta masiniai atleidimai, kolektyvinių sutarčių nėra paisoma, todėl mes turime pirmiausia pasirūpinti, kad darbuotojai galėtų ginti savo teises, o ne tik koncernų teises. Dėkuoju. Josef. Ačiū, ponė pirmininkė. Ekonomikos krizės e, sąlygomis e, aš tikrai nemažai regionų galėčiau įvardinti, kurie pagerino savo padėtį. Taigi kalbėkime apie priežastis tų reiškinių. Galbūt tai yra struktūriniai, konjunktūriniai, tam tikrai reiškiniai, pavyzdžiui, Švento Martino sala. Yra <coughs> gausiu nemažai paramos e, iš įvairių ES fondų, tačiau dabar matome, kad per vieną dieną, e, vos ne per vieną akimirką viskas gali būti paversta niekais, taigi e, sunaikinta. Taigi mes turime atsižvelgti ir tam tikrą specifiką atskirų regionų, apie jų į tas klimato zonas, kuriuose jie yra į geografinę padėtį. Komisija paskelbė neseniai ataskaitą kurioje yra apibrėžiama, kaip turi būti vykdoma sąjungos politika mažai įsivyščiusiuose regionuose. Yra būtina stiprinti institucinius, administracinius gebėjimus, skatinti verslumą. Visą tai yra gerai, tačiau manau, kad reikia komisijos pareigūnams pagalvoti ir apie pasiūlymus problemų orientuotus į konkrečią specifiką tų problemų, į konkrečius sunkumus, su kuriais žmonės susiduria. Bent jau aš to pageidaučiau. Ir baigdamas norėčiau padėkoti kolegai pranešėjui, kuris mums e, nubražė tam tikras kryptis, tam tikras gairis ir aš tikiuosi, kad galėsime tarpusėje bendradarbiauti tam, kad pasiektume tinkamą rezultatą. Kolega Etman dabar. Ačiū pirmininkė, trumpai. Mam taką refleksiją, že kažkas. Labai malonu buvo klausytis kolegų ir pačiam pamastyti kiekvienas teisus, išryškinamas tam tikrus aspektus. Žinoma, jie gali būti svarbus, svarbus visai diskusijai, atliekant situacijos vertinimą, ypač galvojant apie labiau atsilikusius regionus. Tačiau Miltenburg pasakė svarbiausią dalyką kad pirmiausia reikėtų atsižvelgti į regiono ir vietos savivaldos struktūras, valdžios struktūras, kadangi nuo jų priklauso regionų ateitis. Taigi tuose regionuose yra sukaupta tiksli informacija apie regionus, nors vyriausybė mano, kad geriausiai žino, kokia situacija regionuose. Tačiau taip yra primetamas tam tikras modelis, sukūrama veiksmų programa, programa, kuri yra sukūriama ES regionų pavyzdžių ir tada visos ES valstybėse tas modelis bandomas pritaikyti. O tai reiškia, kad sprendimai turi, tu, turi būti įgyvendinami, nesant įsitikinus jų teisingumu, tinkamumu konkrečiam regionui. Taigi reikėtų daugiau pasitikėti vietos ir regionų valdžios institucijomis. Jos turėtų imtis atsakomybės už regionų vystymą. Ir žinoma, reikėtų labiau pasitikėti, primant konkrečius sprendimus. Bet to kolega Žonu kalbėjo apie tai, kad labai svarbus skirtumai valstybių viduje, kadangi Paryžiaus regiono specifika yra kitokia negu, sakykime, pietų Prancūzijos esančiame regione. Pavyzdžiui, mano uh, šalyje Lenkijoje reikalingas visai kitoks paramos modelis priklausomai nuo konkretaus regiono, ar jisai yra rytuose ar vakaruose. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad reikėtų daugiau pasitikėti ir suteikti galimybę priimti sprendimus vietos ir regionų lygmenį. Taigi reikėtų vadovautis būtent vietos ir regionų institucijų sprendimais kad neprimestume kokių nors programų regionams. Ačiū. Regio, regionų komiteto generalinio direktorato atstovas yra čia. Taigi iš karto suteiksiu žodį jums atsakyti į klausimus, kurie buvo iškelti ir taip pat išsakyti komisijos nuomonę mūsų kolegės pranešimo adresu. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Stengsiuosi kalbėti kuo trumpiau. žinodamas, e, kokia aktuali ši tema. Pirmiausia, pabrėžiu, kad komisija pripažįsta, kad e, tokios diskusijos dažnai yra delikačios, bet kągi mes darome šiame pranešime, bandėme e, neemocingai pristatyti egzistuojančias problemas ir išlikti neutralūs. Tuo pat metu nenorime kratytis e, iššūkių, kurie mums keliami diskusijose. E, Ir čia kalbame apie sanglaudos e, politiką ir bendrai ekonomikos plėtrą, ir todėl e, apie iššūkius turime kalbėti. Kaip keletas e, parlamentarų jau sakė, šiame pranešime yra kalbama apie svarbius skirtumus tarp rytų ir pietų regionų. Pranešime apie tai kalbama. Turbūt verta pabrėžti, kad pasirinktų žemutinių ribų E, dydis e, komisijos yra pagrįstas pranešimai ir aš prisimenu, e, ką sakė kai kurie parlamentarai apie ultraperiferinius regionus. Yra parengti keli komunikatai, kuriuose kalbama tik apie tai. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad regione atsiliekančių regionų, rytų Slovakijoje regione yra dirbama labai daug nes e, statistinė padėtis e, rytų Slovakijoje į mūsų pranešimą neįėjo, todėl aš noriu papildomai pasakyti, kad ten yra daug dirbama, Slovakijos vyriausybė pati viską valdo, aišku, ir, kita, e, ir kitų regionų yra Europoje, kur tokiu būdu yra dirbama. Kas akivaizdu iš šios ataskaitos? Aišku, kad regionams iškylantis iššūkiai neapsiriboja sanglaudos politika. Daugelis iš jūsų tai ir paminėjote. Todėl pranešime mes galvojame apie visus regionų ekonomikos augimo faktorius, įskaitant ir makroekonominę bazę, įskaitant ir struktūrinių reformų būklę bei uh, valdymo efektyvumą uh, naudojant investicijas mūsų nuomonė pranešime yra pateikta pakankamai įrodymų, kad investicinė politika gali atnešti gerų rezultatų, jeigu ekonominė ir politinė aplinka yra palanki augimų ir investicijoms. Kągi dar aš pasakyčiau, ir čia aš sutinku su daugeliu šiandien kalbėjusiųjų, mūsų išvadose akivaizdžiai matosi, kad negalime taikyti visiems vienodos politikos, nei Europos lygmenių, nei nacionalinių lygmenių Ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į vieno kalbėjusio parlamentaro pastebėjimą, kad net ir regiono viduje gali būti labai didelių skirtumų. Čia galvojame apie porą bandomųjų projektų, kuriuos įgyvendinsime su Lenkija E, tie projektai bus skirti savivaldybės vieno miesto lygmeniui. Tada mes galėsime pažvelgti į to miesto, to savivaldybės struktūrinius e, sunkumus, nes žinia, skirtingos savivaldybės turi skirtingų sunkumų. Ką mes dabar sakome? Pinigų skirimas geriems projektams tinkančiose regionuose nepakanka, nepak, negali vieną savaime uh, užtikrinti, kad ekonomika pradės aukti, todėl mes turime kalbėti apie būtinų sąlygų tenkinimą. Ir um, išliekantys sunkumai turi būti, ilgalaikiai sunkumai turi būti šalinami. Be to, nuolat kalbame, kad reikia valdymo struktūrą kai kuriuose regionuose keisti, administracinius gebėjimus. Spalio mėnesį bus pateiktas E, paskutinis e, regionų valdymo kokybės indeksas. Tai yra labai svarbus dokumentas mūsų pranešimo kontekste. Pabandysiu atsakyti į porą konkrečių klausimų, kurie buvo mums skirti. Vienas iš jų e, specialus ekspertų, centras, ekspertų centro, kompetencijos centro ataskaita apie atsiliekančius regionus ir jų santykių su kaimininiais regionais. Taip, mes matėme tą dokumentą, e, jį bandėme įvertinti bendrame kontekste, bet galiu pasakyti, kad šiek tiek išsiskiria nuomonės, kai kalbame apie ekonominių duomenų, bendrų ekonominių duomenų e, surinkimą, jų skaičiavimą. Bet svarbiausia, turime pasakyti, kad didelė dalis informacijos buvo apie 1997-2007 metų laikotarpį. Nuo to daug kas pasikeitė, ženkliai pasikeitė. Todėl galbūt ta ataskaitas e, pranešimas, apie kurį jūs kalbate, nėra tokia uh, E, tik tiksliai atitinkanti šiandieną kaip mūsų pranešimas. Pono Vanistelroj e, pasisakymas dėl bendradarbiavimo. Visiškai su jumis sutinku. Taip, turime gerų pavyzdžių. Niderlandai, Rumunija e, labai įdomiai sukūrė bendradarbiavimo mechanizmą, bet reikia supaprastinti regionų bendradarbiavimo galimybės. Regionams turi būti lengviau pasikeisti patirtimi, nesvarbu, kur jie bebūtų. būtų Tai yra vienas iš mūsų svarstomų dabar elementų. Ačiū. Merci beaucoup. Labai ačiū. Na, aš dabar žodis mūsų pranešėjai. Bet prieš tai aš dar išsakysiu, ką pats uh, jaučiu šiuo klausimu. Matote, kad šiandien įvyko labai turininga diskusija. Uh, iškilo visi su sanglaudos politika susiję aspektai. Antras dalykas. Akivaizdžiai matėme, kad yra dideli skirtumai nuomonių priklausomai nuo to, kas vertina tą sanglos politiką. Tačiau tuo pat metu mes visi norime, kad būtų įgyvendinti sanglos politikos tikslai ir ekonomikos vystimosi politikos tikslai. Norėčiau priminti kolegiai pranešėjai, savaime vien kriterijai ir ekonomikos augimo tempai e, ne, nėra vienintelis tikslas. Šiandien mes turim kalbėti apie koreliaciją tarp augimo tempo ir išsivystimo ligmens. Ir mūsų pagrindinis tikslas yra būtent užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Aš pats esu iš Reunjono. Nuo 2008 metų mes rimtą krizę išgyvenam augimo tempas siekia 6 procentus, tačiau vis tik tai Reuniono regionas yra atsilikęs vystimosi prasme. Pusė gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Bet lygiai taip pat mes dar išskiriame vieną klausimą, kuris, kuriam visi pritarėme. Turim kalbėti apie sanglaudos ar kitokios rušies europinę politiką, kuri nebūtų įgyvendama visiems vienodai. Mes privalome atsižvelgti į didelę įvairovę, didelę specifiką. Ir jeigu šiandien atsižvelgsime į visų regionų ypatybės, Nereikia kalbėti tik tai apie ultraperiferinius regionus, mes turim galvoti apie visus regionus. Ir jeigu išvelgsime tą įvairovę, galbūt sugebėsime sukurti gerą regionų politikos strategiją. Na ir galiausiai, aš manau, kad mes nepakankamai akcentuojame e, tai, kad valstybės narės neįgyvendina būtinų prielaidų ekonomikos politikos efektyvumui. Nes dabar Europos politiką pradedame įgyvendinti praktiškai regionuose, kurie nėra pasirengę, kurie neturi iš ankstinių sąlygų mūsų politikos efektyvumui garantuoti. Taigi aš manau, kad iš esmės kolegos savo pastabose būtent tuos dalykus ir išskyrė, tai bandžiau apibendrinti. Grazie, prezident. Pranešėja, ačiū ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai, nes laiko trūksta. Visiškai sutinku su tuo, ką jūs ką tik pasakėte. E, kad mūsų darbas neužsigulėtų stalčiuose ir atneštų konkrečių uh, rezultatų Mes turime atsižvelgti į įsišaknyjusius skirtumus atskirose regionuose. Tai turi nulemti sanglūdos politikos pobūdį. Ponios Krell klausimą norėčiau, pono Krell klausimą norėčiau prisiminti. Jo jau čia nebeliko, bet vis tik pakalbėsiu. Svarbiausia - sukurti tokią politiką, kuri atneštų sprendimų, kuri leistų rasti sprendimus ir tuo pat metu atsakytų į klausimus, e, kuriems, kurie visiems rūpi. Tačiau tokie regionai, kaip, pavyzdžiui, pietiniai Europos regionai, nepaisant Europos politikos, nesugeba priartėti prie kitų regionų. E, Todėl reikia galvoti, kaip e, tą enigmą išspręsti. Ir pagrindinis dalykas būtų tai, kas jau buvo paminėta viename iš scenarijų. Ar mes įgyvendinsime pranešimą? Turime galvoti apie geresnį konsultavimąsi su tais regionais. Komisija pabrėžė, kad e, E, labai glaudžiai yra susijusi nacionalinė ir regiono autonominė politika. Pateiksiu Italijos pavyzdį. Labai daug dėmesio yra skiriama instituciniai praktikai. Ta politika, ta praktika neš tam tikrų rezultatų ir leidžia regioną ištraukti iš tos endeminės padėties. Tačiau politika, kuri dabar yra kuriama, yra e, sutelkta, yra orientuota į regionus, kurie vėluoja tarsi ekonomikos išsivystimo požiūriu. Nes turim galvoti apie kasdienę kasdienį politikos įgyvendimą. Negalim sukurti vieno kurpalio politikos visiems, nes padėtis yra labai skirtinga atskiruose regionuose. Toks ir yra mūsų tikslas, apie tai mes kalbėjome diskusijoje, kuri šiandien įvyko ir buvo pateikta labai daug įvairių pasiūlymų, kaip sukurti geresnius santykius tarp skirtingų politikos lygmenų. Mes turime pasirūpinti, kad mūsų darbas būtų bendras ir būtų rezultatyvus. Ačiū. Bukų. Labai ačiū. Aš norėčiau pridurti, kad mūsų komitetas su Agri komitetu susitarė taikyti e, reglamento 53 straipsnio procedūrą ir ponė Gancela, kurios šiandien nėra, dalyvaus mūsų posėdžiuose šiuo klausimu. Ačiū kolegai Žiufridai. O dabar pereiname prie kito klausimo darbo atvarkėje. Vicepirmininkės Andrėjos Kocelino klausimas apie makro regioninės strategijos įgyvendinimą. Breve, perché abbiamo... Kalbėsiu trumpai diskusiją prieš tai išsakėme daug su mano klausimu susijusių dalykų. Iš tikrųjų, šios abi temos yra tarpusavėje susijusios. Aš norėčiau pakalbėti savo pranešime ne tik tai apie regionų padėtį, Tačiau sutelksiu dėmesį į tai, kokiu priemonių reikėtų imtis, kad būtų galima pakeisti šitų regionų situaciją. Taigi šitas pranešimas turėtų padėti mums ateityje vykdyti stabilesnę regionų politiką. Šiuo pranešimu aš norėčiau prisidėti prie tų procesų, kurie paskatins spartesnį regionų vystimąsi. Taigi aš savo pranešime nesiekiu aprašyti regionų situaciją, nenorėčiau um, kaip nors komentuoti jų istorijos. Tačiau dėmesį sutelkiu į tris svarbiausius aspektus, kurie mano manimu išplaukia iš aktualios situacijos, išplaukia iš to patyrimo, kurį mes sukaupėme. Taigi, konkrečiai kalbant, mes siūlome sukurti bendrą pagrindą, suderintą, subalansuotą siekiant e, tinkamai įvertinti sukauptą patyrimą. Yra įvairiausių būdų ir variantų. Kartais e, būdavo įtraukiamos ir valstybės institucijos, tačiau kitų šalių patyrimas rodo, kad vietos savivaldos struktūros dažnai nusišalindavo ir uh, didesnį dėmesį, didesnį vaidmenį vadino europinis matmuo. Mūsų uždavinys yra tiesiog pasiūlyti konkrečius problemų sprendimus. Pirma, valstybėse sukaupta patirtis. tiek kalbant apie finansinę paramą, tiek vertinant situaciją iš užimtumo perspektyvos, galime konstatuoti, kokia situacija, tačiau kita vertus labai svarbu atkreipti dėmesį į šiuose regionuose pritaikytas finansinės programas. Iš išeinant už sanglodos politikos rėmų, turėtume pagalvoti apie viešojo sektoriaus papildomas investicijas, apie struktūras, kurios galėtų pritraukti privačias investicijas. Bet to reikėtų pamastyti apie priemonės, kurios leistų sustiprinti jau dabar įgyvenimą politiką. Nereikėtų pamiršti ir E, teigiamų šių regionų skatinimo finansavimo rezultatų. Taigi aš tik iš anksto laukiu jūsų pasisakymų, jūsų pasiūlymų. Džiaugsiuosi, jeigu jūs pateiksite savo komentarus, savo mintis Ir aš manyčiau, kad rengiant šitą pranešimą labai svarbu visiems įsitraukti į diskusijas, kad mes, mūsų komitetas, įneštų savo konkretų indėlį sprendžiant šitas problemas, kadangi labai svarbu parengti kuo tikslesnės makroekonominės strategijas šiems regionams. Dėkuoju. Komisija pateikė savo pranešimą apie makro regionų ekonominį vystimąsi. Tai yra e, aštuonios valstybės narės, kurioms yra numatyta finansinė parama remti atskirus regionus. Taigi šita programa yra labai svarbi ir labai svarbu diskutuoti, diskutuoti mūsų komitete šią temą šešėliniams pranešėjams pirmiausiai suteiksiu žodžių, o po to visiems, kas pagėdaus kalbėti. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu Frank Bovovic. Jo nėra, Lambert. Yeah. Iš tikrųjų tai, ką Jūs pasakėte, yra susijęs su dokumentais, Bogovič yra išvykęs į Taliną, į APP biuro posėdį ir jo vardu aš išsakysiu keletą minčių. E, e, tai yra Adrijos regiono, jūros regiono raida iš tikrųjų verčia mus e, pamastyti. Iš tikrųjų tai yra naujas regionas, matome naujų reiškinių Žinoma, galime situaciją vertinti vienaip ir kitaip, ar tai ar stiklinė yra pusiau pilna arba pusiau tuščia. Jeigu mes pas, pa, pasvelgtume į Baltijos jūros regioną, tai Baltijos jūra yra labai užteršta. Ir galvojant apie šitos priemonės svarbą, tai reikėtų pasakyti, kad yra labai svarbi, svarbi pasiekti ambicingesnių tikslų, jeigu mes grįžtume prie diskusijų, kurios vyksto, vyko dėl Adrijos regiono, apie, kalbėjome apie ten dešimt regioną. Taigi visais šiais atvejais mes suvokėme, kad reikalinga labiau integruota politika ir ta politika turėtų būti labiau susijęta, tačiau šita politika neturėtų pakengti mūsų bendrai politikai. Jeigu kai kas sako, kad jeigu mes kalbame apie makro regionus, tai čia yra europinės pridinės vertės regionas ir nebelieka veiksmų laisvės regionuose. Iš tikrųjų, trys ne jums yra puikiai žinomi. Taigi, čia yra daugelypis požiūris turi būti išryškintas ir mes turėtume įgyvendinti programas, kurios pakeis situaciją regionuose, tačiau kita vertus nereikėtų kaip nors trikdyti įgyvendinami politikai, reikėtų siekti, kad ta politika būtų papildoma kitais veiksniais. Investicijos. Investicijų aspekto kažkaip mūsų politikoje aš pasigendu. Pavyzdžiui, EFSI. Kai kalbame apie tokio pobūdžio e, bendradarbiavimą, naujas iniciatyvas, pasitelkti konkrečias investicijas ir užtikrinti, kad jos būtų nukreiptos į makro regionų e, veiklą. Mes vis dėlto matome, kad yra galimybių to pasiekti. Kaip pavyzdys galėtų būti Baltijos regionas, taigi Sanglados fondai ir kiti fondai, kitos finansinės priemonės gali būti susijėjimas. Grįžtant prie pranešimų, Mikhailova, kalbėdama apie teritorijų bendradarbiavimą, sakė, kad reikia užtikrinti kuo sklandesnį bendradarbiavimą ir septintajame sanglodos pranešime ataskaitoje, kuri bus pateikta spalio mėnesį, iš tikrųjų mes turime užtikrinti, kad teritorijų ir regionų politika būtų susijęta su makro regionų politika Iš tikrųjų, šitą pranešimą reikėtų parengti prieš balsuojant dėl septinto e, tos sanglaudos ataskaitos. Iš tikrųjų, jūs išsakėte e, labai teisingai mm, svarbiausius e, aspektus. Jūs kalbėjote apie politinį atsakomybę, atsakomybę už regionų tolesnę raidą ir, žinoma, reikės stiprinti administracinius regionų gebėjimus. Ir, žinoma, reikėtų e, integruotų e, kriterijų. Ir paskutinė pastaba, iš tikrųjų, ku gero, nereikia daugiau makro regionų, kadangi aš esu iš Niderlandų, šiaurės jūroje iš tikrųjų vyksta pakankamai sėkmingas bendradarbiavimas, naujų regionų, ko gero, kur nereikėtų, reikėtų tik sustiprinti, pagilinti tą bendradarbiavimą. Ačiū Lambert. EKR vardu Klosowski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w imieniu Pana... Panie Surpony, Parlamento nario paremos vardu noriu ponui Kosolinai padėkoti už šio pranešimo projektą. Aš labai už tai vertinu makroregionų strategijos svarbą Europos piliečiams ir Europos ekonomikai. Šią strategiją gyvendinant padėtis markiai pagerėjo. Ši strategija yra puikus pagrindas bendradarbiauti tarptautiniu mastu tarp valstybių narių, taip pat su trečiosiomis šalimis. Jei gyvenant užtikrinamos tam tikros sąlygos, kurias pasitelkus būtų galima pasinaudoti visapusiškai egzistuojančių potencialų, siekiant pagerinti šalių, regionų ir e, vietos savildos struktūrų padėtį. Tačiau tai nereiškia, kad nėra jokių iššūkių ir problemų, reikia imtis veiksmų tose srityse, kurios yra susijusios su finansų valdymu ir su santykiais su trečiosiamis šalimis. Taip pat manau, kad šis pranešimas galėtų atverti kelią kurti naujas, naujoms makro regionų strategijoms, kadangi kitos šalis ir kiti ES regionai be abejonės galėtų pasinaudoti uh, makro regionų strategijų siūlomomis sėkmingomis priemonėmis ir instrumentais. Kolega Paremba nekartą ragino parengti Karpatų regiono strategiją. Deja, šis pasiūlymas nesulaukė pritarimo iš komisijos pusės, todėl rengiant šį projektą ir įgyvendinant e, jo siūlomus privalumus, mes teiksime atitinkamus pakeitimo pasiūlymus. Ačiū uždėmesi. Ja, namens uh, e, onze. Deja, nėra šešėlinio pranešėjo, kadangi buvo pakeista mūsų darbo tvarkės klausimų svarstymo tvarka. Noriu pasakyti, kad kalbant apie Adrijos ir Jonijos jūros makro regioną, šios strategijos, šiam regionui šios strategijos įgyvendimas susiduria su problemus, todėl šis pranešimas jam yra labai svarbus ir pranešėjas taip pat pabrėžia, kad yra labai svarbu atlikti išsamų įvertinimą dėl transnacionalinių programų tikslingumo programų, kurios yra skirtos teritoriniai sanglaudai didinti. E, papildomas e, finansavimas yra skirimas, tačiau programoms jau taip yra skirima pakankamai lėšų ir jos nėra visapuškai panaudojamos, todėl labai svarbu atlikti atitinkamai vertimą komisijoje dėl e, tų programų įgyvendinimo, dėl jų finansavimo ir dėl tinkamų geresnių rezultatų pasiekimo tam, kad įvendinant makroregionų strategiją, lėšos būtų panaudojamos tinkamai. Mes taip pat pritarėme e, tam, kas pabrėžiama šiame pralašyme, kalbant apie būtinybę imtis tolesnių žingsnių gyvenant makroregionų e, strategiją ir taip pat tinkamai vertinant e, projektų įgyvendinimą ir jų finansavimą. Ačiū uždėmesi. Ačiū jungtinių kairiųjų frakcijos vardu. Dabar kalbės e, frakcijos vicepirmininkas Papadimulis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegai Kocovino už e, iki šiol atliktą darbą. Jo prašymo projektas e, taps gerų pagrindų siekiant svarstyti šią temą bendrai, nes viskas, kas šiandien buvo pasakyta ir tie pakeitimai, kurie teikiami raštu, bus naudingi tolesnėme darbe, rengiant šį pranešimą. Makro regionai yra labai svarbi ir mums naudinga priemonė jų strategiją. Jeigu norime ir toliau dirbti sėkmingai, pasiekti geresnių rezultatų strategiją įgyvendindami, labai svarbu keistis informaciją, keistis patirtimi, nes e, padėtis iš tiesų yra pakankamai sudėtinga. Kolegos minėjo jau apie tai. Ir pavyzdžiui, Baltijos e, regione yra pasiekta daug didesnė pažanga nei kitose. Taigi, kalbant apie Jonijos ir Adrijos jūros regioną. Tai yra ta regiona, kuris man labiausiai rūpi. Mes čia taip pat galėtume pasinaudoti kitų regionų patirtimi ir pasiekti geresnių rezultatų. Ir pasiremti reikėtų ne tik teigiamą, tačiau ir neigiamą patirtimi. Todėl reikėtų viską įvertinus, parengti pasiūlymą kaip tinkamiau strategiją įgyverdinti, kaip tinkamiau pasiskirstyti darbais, užduotimis, kaip geriau suderinti europinį, nacionalinį, regioninį lygmenį, kaip geriau tarpusavėje koordinuoti veiksmus ir tokiu būdu užtikrinti geresnį šios strategijos įgyvendinimą, geresnius rezultatus ir pasinaudoti jos teikiamais privalumais. Norime, kad makro regionų strategija būtų tinkamai gyvendinimą ir panaudojimą, pirmiausiai pritraukiant investicijas. Nes atskiriems regionams pritraukti investicijas e, yra pakankamai sėtinga, pavyzdžiui, Adrijos ir Jonijos jūrų regionams. Mums reikia ten investuoti į infrastruktūrą tam, kad e, paskatintume turizmo, žuvininkystės, e, kitų ekonomikos šakų vystimasi. Ir taip pat turime nepamiršti, kad šiam regionui priklauso tiek ES valstybės narės, tiek ir ne valstybės narės. Ir žinoma, tos trečiosios šalis yra e, labai susidomėjusios e, perspektyvomis, narystės perspektyvomis ES. Taigi reikia atsižvelgti ir į šiuos aspektus, į šį specifiškumą. Turėti omenyje, kad yra šalių esančių prie Adrijos jūros pakrantės, tačiau nepriklausančių ES ir joms labai rūpi šio makro regiono strategijos įgyvendimas. Mes mėginame su šiomis šalimis kuo glaudžiau bendradarbiauti, tokiu būdu pagerindami gyvenimo sąlygas e, tiek ES piliečiams, tiek ir trečiųjų šalių piliečiams gyvenantiems šiame regione. Taigi manau, kad makro regionų strategija iš tiesų yra vertintina labai gerai ir norėčiau bendradarbiaudamas su pranešėjų Kosolino ir kitais kolegomis dėti visas pastangas, kad e, užsitikrintume kuo platesnį parlamento narių palaikymą teikiamiems e, pasiūlymams ir ypač keitimus į keitimų įsipatirtimi ir informacija dėl šio regionų strategijos. Ačiū žaliųjų frakcijos vardu. Nėra kam kalbėti, taigi FDD frakcijos vardu dabar kalbės. Relatore, per questo importante report. Madamato. Ačiū. Aš Esu pati rengusi ataskaitą apie Adrijos ir Jonijos jūros makroregionė strateginė, praėjusiais metais tą dariau ir dabar labai džiaugiuosi, kad kai kurios iš mano minčių buvo įtrauktos į šį pranešimą, kurį šiandien aptarėme. Kalbam apie šios krizės poveikį regionams, tačiau e, anksčiau ir vėliau reikėtų pabrėžti e, kaip bus įgyvendama visa makroregioninė strategija. Kalbam apie tam tikrų regionų specifiką. Reikia teritorinio požiūrio ir turime galvoti, kaip resursus į makroregionus pritraukti, e, įvertinant kiekvieno atveju poreikius atskirai. Kalbėkime apie bendrą integruotą Europos požiūrį į imigraciją. Didžioji mūsų dalis sutinkame, kad tam reikia radikaliai pakeisti prieglopščio suteikimo politiką, kad būtų sukurta solidarumo tarp valstybių narių sistema ir globalioji bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis strategija. Mėlynosios ekonomikos išsaugojimas yra labai svarbus, sprendžiant ekonomikos krizę, nes jeigu ši mėlynoji ekonomika bus gerai finansuojama ir bus mokomi specialistai visose sektoriuose tiek, kiek reikia, tada galėsime sukurti naujų darbo vietų mėlynojo ekonomikoje, ypač jaunimui ir moteriams. Čia aš kalbu apie pakrančių valstybės visų pirma. Kalbant apie dabartinę infrastruktūrą, suprantame, kad reikia priemonių, kurios būtų tvarios ir kurios padėtų mums užtikrinti geresnę sanglaudą tarp valstybių dalyvaujančių šiuose strategijose. Reikia didelio suvokimo apie fondų efektyvumą. Be to reikia kalbėti apie fondų panaudojimą atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Pati strategija turi būti įgyvendinama mobilizuojant Europos išteklius ir nacionalinius finansus pirmiausia Europos struktū, EFSI fondą. 2010-2020 metų programuose yra pakankamai galimybių. Taip pat horizontą 2020 turėtumėm pasidėlyti. Reikėtų galvoti ir apie kozmi programos e, turizmui panaudojimą. Du prioritetus norėčiau išskirti. Reikia kalbėti apie nacionalinių ir e, regioninių operatorių įtraukimą siekiant strategijos tikslų, kol kas tas dar nepadaryta, bet to reikia galvoti apie sprendimų prieimimo, e, prieimimą įtraukiant visas suinteresuotas pusės. Tik taip mes galėsime apsaugoti aplinką ir visuomenės veikatą be greta e, tvarios ir e, subalansuotos plėtros. Ačiū. Ačiū, Howard. Dabar. Um, thank you. Ačiū, pirmininkė. Ir ačiū ponui Kocolino už e, pranešimą. Tinklų sukūrimas ES yra siejama su daugybė skirtingų lygmenų. mažiau formalios struktūros gali būti labai vertingos, jos gali iškelti e, visuomeninės iniciatyvas, gali skatinti bendradarbiavimą, leisti pasimokyti iš geriausios praktikos, iš sukauptos patirties. E, mes, politikai ir visuomenės atstovai skirtingais lygmenimis tokios patirties esam sukaupę jau nemažai. Aš pats dalyvavau regionų, plėtro, regionų bendradarbiavimo e, kūrime Junktinėje karalystėje ir ten mes kalbėjom apie mažesnį negu makro lygmenį. Iš pranešimo matau, kad makro regioninės struktūros skirtingose regionuose veikia kitaip. Tai yra nepaprastai lanksti sistema ir viskas yra teisinga. E, dažnai atsiranda tokių keistų minčių, bent jau mano valstybėje, kad ES primeta vieną modelį visiems ir reikalauja, kad jo visi sektų. Taip nėra ir taip neturi būti. Labai trumpai. Aš noriu iš dalies sutikti ir iš dalies nesutikti su savo kolega iš Niderlandų. Makrostrategijos, mano akimis, yra labai svarbios. Mes kalbam apie bendravimą tarp ES ir ne ES valstybių. Ir kolega labai pagristai sako, kad egzistuoja puikus bendradarbiavimas tarp uh, valstybių aplink Šiaurės jūrą, bet aš galiu pasakyti, kad ateitie greičiausiai iškils kliūčių, nes mes nebūtinai bebūsime ES nariai. Aš nenoriu čia drumsti vandens, bet iš tiesųgi taip bus. Ir paskutinis Ir aš, tiesą sakant, labai nenorėčiau taip sakyti, kad mes nepriklausysime Europos Sąjungai. Jeigu Britanijos vyriausybė turėtų kokią viziją, tai turėtų pradėti kalbėti apie Šiaurės jūros bendradarbiavimo zoną. Nes tai bus labai svarbu ne tik Junktiniai karalystiai, tai bus svarbu ir Airijai, kuri ateityje taps izoliuota. Taigi, ką aš dabar noriu pasakyti? Kol kas dar mūsų nenurašykit. Galbūt reikės tokio bendradarbiavimo ateityje, kad galėtumėm geriau bendradarbiauti tarptų, kurie yra tikrieji europiečiai. Ir mes galėsime tęsti darbą. Galėtume pradėti naują diskusiją apie jūsų pasisakymą turbūt. O dabar turime garbės regionų generalinio direktorato atstovą e, priimti. Europos komisija visai neseniai prieėmė pranešimą apie makroregionų strategiją ir aš dabar iškart suteiksiu žodį Jums, gerbiamas komisijos atstovė. Ah, merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėjai parenkus puikią ataskaitą, rengiant puikią ataskaitą, projektą jau turite. Ir mes su dideliu susidomėjimu jūsų klausėmės, e, visų pasisakiusiųjų porą naudingų uh, minčių išsakysiu, informacijos pateiksiu, kuri bus turbūt svarbi Europos parlamentui. Visų pirma, ar makroekonominė strategija yra labai jaunas regionų bendradarbiavimo uh, metodas. 2009 metais buvo sukurta Baltijos regiono strategija, o Adrijos jūros ir Alpių strategijos yra dar jaunesnės. Todėl labai svarbu, kad e, uh, suprastumėm, jog reikia laiko toms strategijoms deramai gyvendinti. E, kol kas pradėjome tik tai pradėti atrinkti projektus, kurie bus e, finansuojami. Kaip ten bebūtų, gruodžio 16 dieną Europos komisija pateikė pranešimą, kuris buvo pateiktas tarybai ir e, parlamentui. Komisija, atsiprašau, komisija taip, vasario mėnesį parengė dar vieną papildomą dokumentą kuriame yra papildomos kiekybinės informacijos apie makroregionų gyvendinimą. To dokumento pagrindu mes galime pasverti, ar toks regioninis bendradarbiavimas gali būti mobilizuotas, ar galima skirti Europos fondų ir žinia, kad toks bendradarbiavimas yra platesnis negu tik transnacionalinis bendradarbiavimas dėl Baltijos regiono bendradarbiavimo. Uh, 19 struktūrinių fondų programų buvo pradėta Baltijos regione. Paaiškėjo, e, kad 55 e, operatoriai sugebėjo labai efektyviai gyvendinti ES skiriamas lėšas, o 34 pademonstravo, kad gali tą padaryti, bet realiai dar to nepadarė. Kalbam apie 3 e, milijardus daugiau negu 3 milijardus eurų. Kiekvienais metais 14-20 e, metų daugiametėje programoje yra numatyta didelė suma, tai yra ženklus e, finansavimas ir tai tik tai parodo, kad mes tą programą vertinam labai rimtai. Yra e, įkvepiančių strategijos įgyvendinimo ženklų. Nors valstybėse narėse regionų įgyvendinimo. E, regionų bendradarbiavimo įgyvendinimas yra jų rankos, Europos komisija to neturi kontroliuoti. Taigi mes ir toliau stengsimės makroregionų strategiją tobulinti, e, su biudžeto administracija turim tartis, kad būtų skirta pakankamai lėšų ir aišku, mes pačią strategiją administraciškai turim pagerinti, turim konsultuoti su suinteresuotomis pusėmis. Grįžtu prie trijų punktų, kuriuos jūs paminėjote. E, savo pranešime ir dėl kurių buvo daug diskutuojama. Valdymas, valstybių narių dalyvavimas ir investicijos. Tai yra sąsaja su kitomis politikomis. Pirmiausia, aš pradėsiu nuo trečio punkto. E, sąsaja su kitomis politikomis. E, paminėsiu principą, kad makroekonominė strategija nuo pat pradžios neapsiriboja regionų politika. Jeigu kalbame apie Baltijos jūros politiką, ekologinės problemos buvo labai svarbios. Ir Baltijos jūros strategijoje aplinkos apsauga buvo vienas iš pagrindinių elementų ir dabar jau čia pasiekta rezultatų. E, turime kalbėti apie strategijos e, platumą, horizontalumą. Ateityje kuriamos strategijos turės būti aiškiau įtvirtintos ES skirtingose, pavyzdžiui, ekologijos politikoje. Uh, Jūrų politikos klausimai yra kitas dalykas. Energijos, transporto klausimai taip pat yra labai svarbus. Ir atitinkamai visos strategijos turi būti kuriamas į juos atsižvelgiant. Ir dar aš turiu pasakyti, kad labai įdomu yra tai, kad bus galima ženkliai pakeisti e, strategijos profilį. Matome, kad Envi komitetas rengia pranešimą šią temą ir man dabar kyla klausimas, ar atitinkama diskusija vyko apie kitas strategijas, kitas politikas, kurios atsispindės toje makroekonominėje strategijoje. Turiu galvoje transporto ir energetikos politiką. E, mes suprantame, kad makroekonomikos strategijoje turėsime neišvengiamai kalbėti apie e, visą apimančią politiką. Dėl valdysenos. Tai yra nepaprastai svarbus punktas turime galvoti, kaip strategija bus realiai e, administracijoje įgyvendinama. E, administracija turi prisitaikyti prie mūsų keliamų sąlygų, turi būti pasiektas politinis konsensusas, kad strategija galėtų būti gyvendinta. Politiniai veikėjai e, bus iš skirtingų lygmenų, iš valstybės ir iš regiono. E, Pilietinė visuomenė taip pat atliks labai svarbu vaidmenį, privatus sektorius atliks labai svarbu vaidmenį. Taigi administracinė sistema turi būti pritaikyta. Tai yra nepaprastai svarbu, kad pradėtumėm įgyvendinti savo strategiją. Ir aišku, mes į parlamento rekomendacijas atsižvelgsime. Na ir paskutinis pastebėjimas, kuris irgi turbūt yra labai svarbus, vienodai svarbus makrostrategijos raidai, valstybių narių dalyvavimas ir e, ištekliai iš nacionalinių biudžetų. Žinoma, strategija dar tik atsiranda, dar tik plečiasi ir e, būtų logiška ir pagrįsta reikalauti, kad valstybės ir regionai mobilizuotų savo finansinius išteklius, taip pat darbo jėgos išteklius, kad būtų sukurtas geras e, bendradarbiavimo ir koordinavimo mechanizmas ir kad būtų paskirti atsakingi e, žmonės. Aš e, labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas šioje srityje suvaidino labai svarbu vaidmenį ir parengė visą eilę parengiamųjų dokumentų bandomiesiems projektams. Tai bus mūsų darbo tam tikras karūnavimas, bet e, supraskime, kad ateityje turėsim galvoti aiškiau apie skirtingų lygmenų politinių institucijų e, priemonių pritaikymą. Ačiū už šią informaciją. Norėčiau paklausti, ar pranešėjas norėtų ką nors pridurti po šių pasisakymų. Neturėtų ką iš esmės pridurti prie to, kas buvo pasakyta. Dėk, iš anksto laukiu ir dėkoju jau už pateiksimus, pakeitimų siūlymus. Iš tikrųjų, mes nenorime parengti pristatomojo pobūdžio pranešimo, tiesiog mes norėtume suformuoluoti tam tikras rekomendacijas ir, žinoma, remsimės komisijos nuveiktų darbų. Taip kaip ir nagrinėjant tokias plačias temas kaip migracijas, taip ir šiuo atveju pristatant regionų problemas, mes turėtume vadovautis komisijos pasiūlymais. Tikoju, mes priimsime, priimsime šitą pranešimą rugsėjo 28. Jūs galite prit pristatinėti savo pakeitimų siūlymus iki 13 rugsėjo. O dabar Periname prie kito pranešimo, kuris yra labai svarbus, tai yra regionų ir miestų vaidmuo įgyvenant Paryžiaus sustarimo nuostatas. COP21 21 susitikimo sustarimo nuostatas ir yra koordinatorė ir Angela Valina. Valina gauna žodį pirmojo. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Mokslininkai tarptautiniu mastu sutarė, kad klimato kaita vyksta ir dėl jos kalta tiesiog žmogaus veikla. Iš tikrųjų, mes konstatuojame e, šitos pokyčius kasdien. E, mes susiturime su uraganais, e, su gamtos stichijomis ir mm, suprantame, kad nevykdome tvarios aplinkosauginės politikos, pavyzdžiui, potvinių sulaukime rytuose, todėl kad dirbožymis tiesiog nebesugeria didžiulio kiekio vandens. Be to, tūkstančiai hektarų uh, pelkėtų teritorijų yra įsisavinama ir taip yra pakeičiama dirbožymio struktūra. Iš tikrųjų susidurime su gamtos stichijomis, potviniais, uraganais, sausromis ir manytume, kad jų neišvengsime ir ateityje. Todėl tie pokyčiai pasiekė visus pasaulio regionus ir nei fauna, nei flora nesugeba prisitaikyti prie šitų gamtos pokyčių ir tai reiškia, kad mes ir toliau galima mes sulaukti vis daugiau ir žmonių aukų. ES kurioje 65 procentai gyventojų ir 80 procentų gyventojų jaučia klimato pokyčių pasiekmes. Iš tikrųjų, Europos regionai pajunta nevienodą šitų pokyčių naštą ir pasiekmes. Todėl tarp regionų ES atsiranda dar didesnių skirtumų, kai kurios socialinės grupės yra labiau pažeidžiamos, ypač pažeidžiami tie gyventojai, kurių e, tiesiog gyvenamoji teritorija yra pažeidžiama arba tie, kurie turi nedidelės pajamas jungtinių tautų kontekste 195 valstybės pasirašė Paryžiaus susitarimą ir dabar imasi priemonių, kad būtų sumažintas CO2 taršalų išmetimas ir kad būtų imamasi e, klimato kaitos švelninimo priemonių. 2016 metų lakryčio mėnesį įsigaliojo šitas susitarimas ir dabar yra pradamas įgyvendinti ir mes turime siekti, kad klimato kaitos poveikio pasiekmes būtų švelninamos ir kad e, klimato atšilimas būtų sumažintas pusantro laipsnio Taigi yra kuriami įvairūs ekonominio įsivystimos modeliai, siekiama maža taršės ekonomikos ir valstybės narės turi siekti, kad būtų galima geriau prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų ir kad būtų tarptautiniu metu, metu imamasi klimato kato švelninimo veiksmų. Junktinės Amerikos valstijos gaila e, atsisakė įgyvendinti COP21 susitarimą, o Junktinės Amerikos valstijos yra e, antros pagal dydį teršėjas tarptautiniu mastu. Prezidentas Trump sako, kad jo šalies ekonomika yra svarbiau negu kova su klimato kaita. Žinoma, tai yra didelis smūgis tarptautiniai visuomeniai ir vis dėlto mes turime tęsti savo veiksmus nepriklausomai nuo Junktinių Amerikos valstijų administracijos veiksmų. Taigi buvo susitarta dėl bendrų veiksmų artimiausiems 15 metų kovoti su klimato kaitos padariniais, yra suformuluoti konkretūs tikslai ir priemonės, kurių įgyvendinimo lygis turi būti įvertinamas ir e, e, miestuose bei regionuose. Taigi, e, 13 tikslas yra susijęs su tuo taip pat yra kalbama apie naujus energijos šaltinius, bet to yra kalbama apie tai, kad miestai turėtų būti saugesni ir nedarytų žalos jų veikla bei vysimasis e, aplinkai. ES sukuria 8 procentus bendrų E, e, tarptautiniu mastu registruojamų e, išmetalų ir už tai yra atsakingi didžiai dalimi miestai. Mes turime siekti, kad globaliu mastu mūsų regionai ir miestai parodytų pavyzdį, o tai reiškia, kad mes turėtume dirbti e, išmaniai, pateikti tvarius sprendimus, siekti pagerinti e, verslo sąlygas, gyventojų e, gyvenimo sąlygas, taigi turime turėti omenyje ir aplinką, ir ekonomiką. Jeigu Junktinės Amerikos valstijos nepakeis savo sprendimo, vis dėlto JAV gyventojai galės prisidėti prie mūsų bendrų tikslų įgyvendinimo. ES klimato ir energetikos e, teisės aktų srityje yra numačiusi e, šiltnamo efekto sukeliančių dujų mažinimą 20 procentų iki 20 metų ir taip pat didesnę dalį turėtų sudaryti atsinaujinantys energijos šaltiniai, taip pat yra siekiama sustiprinti, padinti e, energijos efektyvumą. 27 procentai mūsų energi, suvartojamos energijos jau dabar yra paginama atsinaujinančiose energijos šaltiniuose ir tą energijos veiksmingumą mes turime sustiprinti. 50 metais tikimasi 80 procentų energijos pagaminti iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Ir taip pat ES yra priimusi uh, prisitaikymo prie klimato kaitos strategija yra numatyta pakankamai atskirų veiksmų, jų nekomentuosiu. Tačiau norėčiau dar kartą dar priturti, kad 2008 metais komisija priėmė mm, atitinkamą paktą, kuriuo raginamos vietos struktūros prisidėti prie ES klimato kaitos švelnimo tikslų įgyvendinimo. Taigi mes turime priimti naujas priemonės arba įgyvendinti sušvelnimo priemonės. Ir 2016 metais miestų merai pasirašė atitinkamą paktą, kuriuo miestai įsipareigojo uh, kartu dirbti 40 procentų mažinant teršalus iki 2030 metų. Ir merai taip pat susitarė dėl integruoto požiūrio į klimato kaitos e, švelinimo. Taip pat įsipareigoja siekti tvarios energijos visiems. Ir galiausiai šitas paktas uh, buvo pratestas ir pavadintas tarptautiniu pasauliniu merų, miestų merų paktu energetikos srityje ir ne tik ES valstybių miestai gali prisijungti prie šito pakto ir kartu kovoti su klimato kaitos padarniais. Šiais, šį 6500 miestų šiuo metu yra pasirašę šį paktą 2016 metais ES e, regionų ir kaimiškų vietovių ministrai dar kartą įsipareigojo įgyvendinti e, įsipareigojimus, kuriuos prisėmė ES klimato kaitos srityje, reikėtų paminėti tris svarbiausias priemonės. Tai yra geresnis e, reguliavimas, e, finansavimo gerinimas ir taip pat e, informacijos ir žinių sklaida. Labai svarbu, kad e, partnerystės projektai būtų įgyvendinami remiantis bendrais principais atsižvelgiant į klimato kaitos politikos tikslus, taip pat įtraukiant taip pat prieglopščio ir migracijos politikas, taip pat e, užtikrinant būstant, būstą, taip pat e, įgyveninant žiedinės ekonomikos e, principus, taip pat tvariai naudojant žemės naudmenis, taip pat labai svarbu užtikrinti miestų judumą taip pat e, gerinti viešųjų pirkimų procedūras ir šitos partnerystės gali būti, mm, yra pristatomos komisijos e, interneto puslapyje. Dabar mes laukiame kad ES ir toliau įgyvenint savo įsipareigojimus klimato kaitos švelnimo srityje ir mes tikimės situacijos pagerėjimus, tikimės, kad miestų gyventojų gyvenimo kokybė pagerės ir tikimės, kad ateities kartos gyvens geresnėmis sąlygomis, negu gyvename mes. Manau, kad situacija miestuose pagerės, tačiau už tai yra atsakingi patys miestai. Jie atsakingi ir už klimato kaitos padarinius, kadangi miestai yra labai pažeidžiamos teritorijos, tačiau kita vertus miestai turi pateikti ir sprendimus, kadangi didelė dalis šiltnamo efektą sukeliančių dujų yra pagaminama būtent miestuose. Labai svarbu tinkamai tvarkyti atlikas, tinkamai planuoti miestus, įdėkti e, e, aukščiausio lygio taršos mažinimo standartus. Tai yra tos rytis, kurios gali labai veiksmingai prisidėti prie pastangų, kurių įmamas šiaip jau miestų teritorijose. Ir žinoma, labai svarbu įgyvendinti prisitaikymo ir klimato kaitos padarinių sušvelninimo politiką. Taigi visi tie klausimai yra labai svarbus, tačiau reikia įtraukti atsakymus į šitas problemas, į integruotus procesus. Iš tikrųjų tai yra pr privalomi pobūdžio dalykai ir pirmiausia labai svarbu pasikeisti mums visiems informaciją. Aš laukiu jūsų pasiūlymų ir noriu priminti, kad klimato kaita tikrai nėra veikiama kaip nors politinės ideologijos. Mes sėdime visi vienoje valtyje ir visi esame atsakingi. Šiame pranešime yra trys dalys yra kalbama apie sąlygų suformulavimą, siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos, yra pateikiamos e, miestų ir regionų politikų apibrieštys, taip pat yra pateikiamos ES politikos rekomendacijos, turint omenyje sanglodos politiką. Manau, kad reikia sudaryti atitinkamas, ati, sukurti bendrus principus. kurie turėtų apimti ir CO2 teršalų mažinimą Taip pat e, reikėtų atsižvelgti į energijos e, veiksmingumo didinimą, taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad kuo mažiau būtų naudojama iškastinio kūro. Ir taip pat reikia skatinti užimtumą, kad vystimasis būtų kuo tvaresnis ir kad socialiai kuo teisingesnis. Taigi reikia traukti ekonomiką, verslą, aplinkosaugos struktūras ir visą visuomenę. Žinoma, aplinkosaugos politiką reikia derinti su kitomis politikomis, turiu omenyje prisitaikymo politiką ir taip pat kitas programas, kurios yra gyvenimas ES mastu. Reikia papildomumo, švelninimas gali padėti išsiaiškinti klimato kaitos priežastis. Tačiau mes turime galvoti ir apie energijos suvartojimo mažinimą, apie didesnį energijos veiksmingumą, apie atsinaujinančių energijos šaltinius, o e, pritaikymas, tai reiškia prisitaikymas prie to neigiamo poveikio ir siekimas, kad daroma žala būtų kuo mažesnė. Todėl reikėtų galvoti apie priemonės transporto srityje, mm, gyvenamų būstą statybos srityje. E, taip pat reikia siekti vengti kamščių miestuose ir užtikrinti kuo geresnę valdyseną, kad visos tos priemonės būtų iš anksto tinkamai, tiksliai planuojamos ir įgyveninamos. Ir mes turime prieiti nuo tokio autonominio požiūrio prie ilgalaikės miestų e, plėtojimo vizijos. Ir labai svarbu, kad institu, valstybės institucijose būtų kuriamos strategijos, kurios galėtų pakeisti mūsų gyvenseną. O tai reiškia, kad mes turime skleisti informaciją, įtraukti gyventojus į, e, į priemonių įgyvendinimą. Labai svarbu, kad regionai ir miestai įgyvenintų veiksmingą politiką, kuri padėtų kovoti su klimato kaitos padariniais. O tai reiškia, kad reikia bendradarbiauti regionams, siekiant įveikti bendrus iššūkius. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į lyčių dinamiką. Taigi, sanglodos politika, klimato tikslų integravimas į mūsų e, biudžeto nuostatas yra labai svarbu, kad investicijos būtų veiksmingos, kad jų pakaktų. De la Unión Europea, que incluso deberían ser más ambiciosos que los objetivos. Ir visa tai padės pasiekti ES bendrų tikslų, kurie yra platesni negu COP21 tikslai. Y adaptación. Uh, Iš tikrųjų, reikėtų galvoti ir apie švelninimo, ir prisitaikymo priemonės. Taigi, baigdama, norėtų pateikti dar vieną pavyzdį apie tai, kad yra planuojama nekoordinuojant. Nors pati idėja, žinoma, buvo pakankamai e, priimtina. Žinoma, šitas pranešimas neturėtų būti per ilgas. Tačiau ketvirtas aš nenorėčiau supa, supaprastinti situacijos ir norėčiau atkreipti dėmesį iš tai ką. Taigi pateiksiu tą žadėtą pavyzdį, kuris rodo. Avec également les contraintes Labai atsiprašau, kad jūs turiu sustabdyti, kadangi vertėjai negalės ilgti, dirbti ilgiau negu numatyta. Iš tikrųjų, supratome, kad jūsų pranešimas bus labai išsamus. Jūsų pranešimo projektas bus pristatytas mūsų komitetui lakryčio viduryje. Taigi dėkuoju Jums už pateiktą informaciją. Dėk, e, norėčiau suteikti šešėlėms e, pranešėjams. Mėly kolegos, norėčiau pasidalinti su jumis kai kuriomis savo pradinėmis mintimis dėl šio pranešimo. Aš nemanau, kad galima įtraukti į kovą su klimato kaita sritį ir visus kitus klausimus. Kaip visi žinote, vadinamasis COP21 susitarimas e, ragina atitinkamai imtis priemonių įgyvendinant vietos regionės valdžios institucijas. Aš kalbėsiu apie sąjungos politiką, kadangi atlieka labai svarbu vaidmenį kovojant su klimato kaita ir e, taip pat įgyvendinant e, teminius tikslus, kurie yra tiesiogiai netiesiogiai susijęs su klimato kaita. Pirmiausia, ketvirtasis e, teminis tikslas siekiant sumažinti CO2 išmetimą įvairiose sektoriuose. Penktasis tikslas yra rizikos valdymas ir prevencija. Šeštasis tikslas aplinkosaugos e, užtikrinimas ir e, taupus išteklių naudojimas, atsižvelgiant e, į tinklo prezentaciją mūsų komitete 6 milijardai eurų yra skirti kovai su klimato kaita. Žinoma, tos sumos nepakanka, tačiau šiuo atveju manau, kad dotacijos yra labai svarbios, reikia joms skirti atitinkamą dėmesį. Aš taip pat noriu, kad mes apsvarstytume papildomas finansinės priemonės, kuriamis būtų finansuojami projektai skirti kovai su klimato kaita. Ir žinoma, noriu pakartoti, kad Europos liaudės partija mes pasisakome visiškai griežtai prieš privalomus tikslus, ypač valstybių narių ir regioninių lygmenių. Taigi nekantriai laukiu bendradarbiavimo su pranešėja tam, kad parengtume naudingą pranešimą ir išvengtume informacijos dubliavimus. Ačiū uždėmesi. Socialistų demokratų frakcijos vardu Lui Josef Moskų kalbės. klimato kaita yra sudėtingas klausimas, svarbus visai planetai, taip pat kovai su skurdu, klimat, e, ekonomikos augimui, sprendžiant tokius klausimus kaip e, taupus išteklių naudojimas ir gyventojų skaičiaus didėjimas, todėl būtina bendradarbiauti visose srityse, taip pat mokslinio tyrimo bei plėtros, e, imtis įvairių iniciatyvų, kurios būtų skirtos pristaikyti prie klimato kaitos. Aš manau, kad e, bendradarbiaujant tokiuose sritise kaip švietimas, moksliniai tyrimai plėtra, kultūra ir viešiai ryšiai mes galėtume patvirtinti bendrą poziciją, kaip atremti e, klimato kaitos iššūkius pasaulio lygiu. Taigi svarbu, kad daugiau žmonių suprastų e, klimato kaitos, klimato šilimo poveikį, sugebėtų prie jo prisitaikyti pasitelkus švietimo programas skirtas e, tvariam vystimui, su kovai su klimato kaita mes galėtume sudaryti sąlygas pasiekti užsibrieštų tikslų ir daugiau dėmesio skirdami klimato kaitai ir būtinybė su jie kovoti tarptautiniu lygmeniu. Taip pat e, būtina padėti prisitaikyti ypač e, jaunimui, kitoms visuomenės grupėms e, prie klimato kaitos, ja, suvokti, kad ji vyksta, vykdyti atitinkamas švietimo programas mokyklose bei pasitelkti e, taip pat žiniasklaidos priemonės, kitus partnerystės tikslus, skleidžiant atitinkamą informaciją apie klimato kaitą. Noriu padėkoti E, kolegai Dancilai, e, kuris paprašė manęs perskaityti šį pranešimą jo vardu. Ačiū. Alde frakcijos e, vardu. Ar yra norinčių kalbėti, kadangi šešiame pranešėjai nėra posėdėje. Ačiū pono Takolas vardu, kuris ir mūsų šešėlinis pranešėjas turi pasakyti, kad per pastarąsias dienas ir savaitės Pietų Azijoje buvo įvairios gaivalinės nelaimės, e, taip pat vakar uraganas e, Karibų jūros, e, prieš, Karibų jūros regione, taip pat ir Amerikoje. Milijonai žmonių dėl klimato kaitos tampa pabėgėliais. Klimato kaitos specialistai mano, kad žmogaus įtaka yra didžiulė šių ekstremalių klimato sąlygų ir klimato atšilimas vyksta visame pasaulyje, reikia imtis priemonių, kad užkirstume kelią klimato kaitai. Paryžiaus susitarimas yra pirmasis plačios apimties pasauliniu mastu pasirašytas susitarimas, nesigilindami į jo detalės galime būti tikri, kad e, reikia e, pasinaudoti visomis potencialiomis priemonėmis, kad kovosime su klimato kaita. Prezidentas e, Trumpas iš tiesų neturi jokio pagrindo teikti, kad klimato kaita nėra sukelta žmogaus, <clears throat> nepaisant to, kad jis pastraukė iš Paryžiaus sustarimo. Mes turėtume pasitelkti įvairius kitus argumentus ir priemonės tam, kad sumažintume šiltume efekto dujų poveikį. Visi šešėliniai pranešėjai mano, kad e, sveika išmintimi remiantis reikia siekti gyveninti Paryžiaus sustarimus, nes jie yra naudingi uh, E, nes įprastai tas, kas yra naudinga vietos regioniniam lygmeniu, yra naudinga ir visam pasauliu. Mes turėtume stelti pastangas kovodami su klimato kaita ir taip pat turėtume padrasinti, motivuoti visus piliečius miestuose, regionuose, e, dėti pastangas e, siekiant išsaugoti mūsų aplinką, taip pat ir savo gyvenamose teritorijose. Taip pat reikia imtis priemonių kad būtų galima geriau apsisaugoti nuo audrų, sausrų ir potvinių, nes akivaizdu, kad šie gamtos reiškiniai ateitie pasikartos daug dažniau. Pasaulinis e, atšilimas vyks net ir gyvenant Paryžiaus susitarimo nuostatas, taigi turime suvokti, kad mūsų laukia dideli iššūkiai ir turime jiems atitinkamai pasirengti. Ir asmeniškai noriu pridėti, kad turime dėti visas priemonės, kokias tai galime, dėti visas pastangas, kurias tai galime pasitelkti. Ir viena iš tokių priemonių ir sričių tai yra perimas prie atsinaujinančių energijos šaltinių, reikia skirti jam atitinkamą finansavimą. Aš tikiuosi, kad pranešė šias nuostatas įtrauks taip pat į savo pranešimą. Ačiū. Pirmininkas, ačiū Žaliųjų frakcijos vardu, Bronius Ropė dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. E, du iš trijų ES piliečių gyvena miestuose Miestuose sunaudojama 4 penktadaliai visos energijos ir sukūriama beveik 90 visos taršos. Akivaizdu, kad miestai yra ta vieta, nuo kurios turime pradėti mažinti planetai daromą žalą. Ir akivaizdu, kad būtent efektyvi miestų valdymo politika lems, ar mes sugebėsime rasti darnų sugyvenimą su šia planeta mechanizmą. Kai buvęs meras taip pat noriu pažymėti, kad tik Paryžiaus susitarime pirmą kartą buvo paminėta estų ir vietos savivaldos vaidmuo kovoje su klimato kaita. ES ir valstybės narės Paryžiaus susitarimu prisijėmė įsipareigojimus bent 20 procentų daugiametės finansinės perspektyvos lėšų skirti su klimato kaita susijusiams problemams. Dabartinėje finansinėje perspektyvoje klimato kaitos priemonėms esame įsipareigojami skirti apie ketvirtadalį sanglaudos politikos, tai yra apie 114 milijardų eurų. Todėl natūraliai kyla klausimas dėl tiksliningo šių milžiniškų lėšų panaudojimo. Tai apima tiek tinkamą tikslų parinkimą, tiek administracinės kontrolės priemonės, užtikrinančias kad su klimato kaita skirtos kovoti lėšos ir pastangos nebūtų apskaitomos po kelis kartus. Sanglaudos politikos investicijų instrumentai turi tapti tampriai susijęti su valstybių narių planais pasiekti ES tikslus 2030. Kartu jie turi būti pakankamai lankstus, sudarantis galimybės vietos ir regionų valdžioms juos panaudoti vietos iššūkių sprendimui ir galimybių išnaudojimui. Reiktų pagalvoti apie motivacinės priemonės. Pavyzdžiui, veiklos efektyvumo rezervas gali sudaryti sąlygas apdovanoti efektyviausius. Eksantės sąlygos dėl klimato kaitos priemonių privalomumo turėtų užtikrinti, kad jos tikrai atsiras. Kai buvęs meras nori akcentuoti vietos ir regionų ligmenyje esantį potencialą savivaldybių ir regionų valdžios turi ne tik būti pasyvios sostinės direktyvų vykdytojos, joms turi būti užtikrintos galimybės planuoti, formuoti ir įgyvendinti vietos plėtros programas ir projektus. Ir tai taikytina ne vien energetikos ar darnaus transporto sektoriams. Tokios priemonės kaip dalyvavimo biudžetas, gerųjų praktikų mainai mokymasis iš lyderiaujančių bei parama atsiliekantiems kartu su pilna prieiga prie paramos programų ir investicinio kapitalo turi tapti neretomis išimtimis, o kasdieninės kiekvienos savivaldos praktikos dalimi. Žmonijos poveikio žemė mažinimas neįmanomas be energetikos ir jos reguliavimo revoliucijos. Technologinės pažangos lygis jau leidžia pereiti ne vien prie atsinaujinančių išteklių, bet ir prie decentralizuotos energetikos. ES ir valstybės narės turi užtikrinti galimybės kiekvienam energijos vartotojui tapti ir jos gamintoju ir dalyvauti sumanios energetikos tinkluose ir prieigose prie tinklų pirmenybė turi būti teikiama žaliai energetikai. Kartu turėtume atsižvelgti ir struktūrinius skirtumus ES viduje. Buvę ir esami angliakasybos ar sunkios pramonės regionai turi turėti galimybę pasinaudoti jiems skirtą žaliają ekonomikos transformaciją ir tokius jos padarinius kaip struktūrinis nedarbas mažinančiais instrumentais. Nemažiau svarbus vaidmuo turi tekti moksliniams tyrimams – jų dėgymui į praktiką, sumanėjai specializacijai ir, kas svarbiausia, technologinio įsivystimo ir mokslinio potencialo atotrukio tarp valstybių narių mažinimui. Na ir pabaigai, nors ir nemažiau svarbu, išorės elementas. Nors šis pranešimas skirtas ES miestų vaidmeniui, negalime apsimesti, kad ES egzistuoja atskiroje erdvėje nuo likusio pasaulio. Todėl pereimas prie anglės ekonomikos Nuo anglis ekonomikos, darni energetika, darnus transportas ir kiti klausimai, kurie bus aptarti šiame pranešime, turi tapti ir ES išorės darbotvarkės dalimi. Geriausia, kad jie būtų sąlyga gauti ES paramą. Ačiū. Merci beaucoup. Labai ačiū. Taigi, Šešėlinio pranešėjo iš FDD nematau. Regionų generalinis direktoratas, ponas Sanders, atėjo. Roza yra. Nemačiau, tave mačiau, bet paskui pamiršau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš uh, Noriu pakalbėti apie COP21 ir šį pranešimą, nes jie man tikrai labai įdomus. Kaip ir visai penk, visam penkių žvaigždžių judėjimui jis labai įdomus. Aš norėčiau pakalbėti apie šį pranešimą ir apie COP sutartį. Gruodžio mėnesį 2015 metais mes skelbėme, kad esame patenkinti Paryžių sustarimu ir sakėme, kad viską reikia keisti atsižvelgiant į realią ekonomiką, bet to yra žmogiškųjų veiksnių. Tačiau negalime paprasčiausiai kalbėti apie paradigminius pokyčius, drastinius pokyčius. Ko reikia? Reikia sumažinti žalą, kurią daro klimato atšilimas. Klimato atšilimas kaip reiškinys jau yra patvirtintas. Dviejų laipsnių Celsijų, pagal Celsijų skalę padidėjo. Dabar e, temperatūra norim sumažinti iki pusantro laipsnio. Valstybės narės kuria savo programas tai sutarčiai gyvendinti. Jeigu ir toliau taip dirbsime, turėsime padaryti dar daugiau, turėsim kalbėti apie 2,7. Pagalvokime apie jungtinių tautų ataskaitą, kaip sumažinti riziką. E, ta ataskaita bus pristatyta Paryžiaus konferencijoje. Rodo, surinkti duomenys rodo, kad veiksmingas e, klimato sutarimų įgyvendinimas yra būtinas, kad neviršintumėm pusantro laipsnio. Per COPS 21 90 procentų, beveik 90 procentų visų stichinių e, nelaimių, uraganų, potvinių buvo įvardinti kaip susijęs su klimato sąlygomis, klimato kaita. Daugiau negu 6 tūkstančiai žmonių žūsta, 4,5 milijonai žmonių tampa benamiais ar praranda savo namus dėl tokių stichinių nelaimių. Taigi, ką mes dar galime padaryti, vykdantami sanglaudos politiką? Mes, ES, turime siekti iš tiesų dekarbonizuoti E, mūsų ekonomiką ir masiškai investuoti į atsinaunančius energijos šaltinius. Labai daug kritikos girdėjome prieš valstybių vadovus, kurie reikalauja, kad greitai e, reikia pasitraukti iš kop sutarties, bet kas iš tiesų yra daroma, ką Europa daro, kad e, būtų užkirstas tam kelias. Europos Sąjunga kalba apie EFSI panaudojimą e, iškasamojo kūro naudojimui. Kas vyksta Adrijos ir Jonijos jūrose? Daug, e, niekas ten nesikeičia. Europos komisija turėtų kovoti su teršinčiomis pramonėmis, pavyzdžiui, plieno pramonės, senoviško tipo pramonės rūšimis. Mes turim būti samoningesni, nes reikalai turi pasikeisti mums keičiant uh, savo mąstyseną. Mes nuolat kalbame apie investuotojų elgesio pakeitimą, anglės dvideginio išmetimo mažinimą e, Paryžiaus sutartį taikinant. Sumažinimas nereiškia, kad visai nebeliks anglės dvideginio. Mes tik tai norime sumažinti iškasamojo kūro naudojimą. Kaimo teritorijos ir miestai turi uh, ieškoti subalansuoto, tvaraus uh, gamybos, uh, energijos gamybos metodų. Turim pirmiausia baigti naudoti iškasamą į kūrą. Ačiū. Aš Atsiprašau už tai, kad aš neišgirdau jūsų norint pasakyti. Dabar jau suteiksiu komisijos atstovui žodį regionų generalinis direktoratas, ponas Sander. Pone Sander, atsiprašau. Mes tarpusavį susitarėm, kuris kalbės. Mes esam E, gal e, iš kito direktorato, nes ponė Sander kažkas kitas kalba, bet vis tik mes iš Europos komisijos kalbam. Ačiū ponė pirmininkė, dėkuoju pranešėjai Valėlą už e, tai, kad mums buvo suteiktas, pateiktas rezoliucijos projektas. O dabar aš perinu į anglų kalbą. Aš manau, kad jūs galite tikėtis kad ES nedvėjodama išliks lyderė kovojant su klimato kaita. Ką per artimiausius mėnesius mes bandysime padaryti? Bandysime sustiprinti savo partnerystės ir sukurti naujų e, ryšių. Kitą savaitę ES Monrealėje lankysis kartu su Kinija ir kitomis valstybėmis ir stengsis sustiprinti savo poziciją dėl klimato kaitos. Kaip jau buvo pasakyta, klimato kaita e, turi būti e, reiškinys, su kuriuo bus kovojama visais lygmenimis. Būtent Paryžiaus sutartyje buvo pabrėžtas savivaldybių ir miestų vaidmuo tam, kad e, tikslai būtų sugriežtinti, kad būtų dedama daugiau pastangų kovojant su emisijomis, kad būtų sustiprintas atsparumas klimato pokyčiams ir pagerintas bendradarbiavimas. Visuomet e, turime žiūrėti į e, skirtingas pusės Miestams, aišku, iškyla labai daug iššūkių, buvo paminėti tos karščio bangos, potviniai, bet lygiai taip pat supraskime, kad miestams atsiveria daugiau galimybių. Man buvo įdomu išgirsti valstybių, e, kurios jau verslą pasitelkė kovai su klimato kaita pavyzdžių miestuose. Taigi, kadangi miestai atlieka gyvybiškai svarbu vaidmenį, Europos komisija juos labai rems ir e, žinia, tai yra daroma per merų um, konventą. Jau buvo pasakyta, kad 7500 miestų dalyvauja merų uh, konvente ir 700 uh, miestų jau parengė prisitaikymo strategijas. 24 valstybės narės jau parengė nacionalinės prisitaikymo strategijas. Taigi rezultatai labai geri. Jeigu jums įdomu išgirsti merų konvento pavyzdžius, viską galite rasti internete, kolegos jums mielai atsiūs juos e, elektroniniu paštu, jeigu norite. Dėl merų veiksmų. E, merai bendradarbiauja įsipareigojimų pagrindų. Mes kartais net sakome, kad tai yra uh, savivaldybės lygmenių e, apibrieštų pastangų pagrindų. Kiekvienas miestas pats nusprendžia, kaip turės būti dirbama. Man ponė Valela kalbėjo apie 2030 metų pasiegojimus, bet jau 2020 metams jau bus pasiekta neblogų rezultatų. Merų konventas 27 procentus mini ir reikia pasakyti, kad taip jau yra viršijami ES tikslai. Taip pat buvo pasakyta, kad ES merai e, bendrauja su merų e, su, su, su sutartimi, su jungtinių tautų rėmose pasirašyta. Ir visi žiūrime, kaip jungtinių tautų klimato kaitos e, dokumentus būtų galima įgyvendinti. Uh, Bonoje vyks merų susitikimas, bus keičiamasi geriausia patirtimi spalio mėnesį. Mes tikimės, kad jų veiklos masai dar labiau išauks. 2018 metais jungtinių tautų FCCC prisidės e, prie uh, dialogo tarp nevalstybinių veikėjų regionų veikėjų ir žiūrėsime, kaip kolektyviai galima pasiekti uh, temperatūros mažinimo tikslų, kuriuos esame apsibrėžę. Be to, ypatingas dėmesys bus e, e, klimato kaitai skiriamas šešiose e, miestų vertinimo ataskaitose. Greičiausiai atskira septintoji ataskaita dar bus parengta apibendrinant jas visas. Tai įeina į bendrą pasirengimą 2030 metų tikslų strategiją. E, mums labai svarbu, kad vietos savivaldybių lygmenių nu, sukūrėmi veiklos planai papildytų nacionalinius veiklos planus, būtų suderinti su nacionaliniais planais. Ir aš raginu visus iš jūsų, kurie esate iš miestų ar savivaldybių, kurie dar nedalyvauja merų konvente, e, tą padaryti, prisijungti prie to mero konvento, nes jis labai svarbus Paryžiaus sutarčiai gyveninti. Taip pat buvo paminėta, kad labai didelė dalis fondų jau yra skirta. Pirmininkas, atsiprašau, kad aš jūs turiu nutraukti, bet mes jau labai vėluojame. Tai gal galėtumėt užbaigti savo pasisakymą. Taigi, tik noriu pasakyti, kad e, fondų jau didelė dalis yra paskirta neturtingiems miestams Mes esame sukūrę planus, kaip padėti e, finansiškai silpnesniems miestams, kaip pritraukti investicijų. Išvada. Šiandienos sudėtingoje klimatinėje politinėje aplinkoje, įskaitant ir e, padėtį sudarsiu dėl Junktinio Amerikos valstijų, miesto regionai ir nevalstybiniai veikėjai atlieka labai svarbu vaidmenį ir taip pat būtent miestai ir savivaldybės turi sugriežtinti numatytus tikslus. Mūsų visų laukia rimtas iššūkis, bet mes galime jį atremti. Ačiū. Taigi, tik pirmą kartą dabar keičiamės nuomonėmis. Mūsų mylėjai kolegos savo darbo projektą lapkričio mėnesį dar kartą pristatys. Ši diskusija buvo labai gera ir turininga. Dėkuoju iš viso širdies kolegijai Valėlai, Valėnai už detalų pristatymą. Taip mes geriau suprantame, kad negalima nepasiekti COP21 tikslų, e, o tam yra reikalingas rimtas miestų dalyvavimas, bet to mes turime dar labiau e, kurti savo įstatyminės nuostatas griežtesnės, kad pasiektume tikslų. Dar kartą visiems, kurie dalyvavo šiame posėdėje, dėkoju. Dabar prasidės koordinatorių posėdis. Prašyčiau tuos, kam nereikia likti koordinatorių posėdėje, išeiti. Ir aš noriu pakviesti jūs į šiandien po pietų vyksiantį klausimą. Pirmiausia, su audito rūmo atstovu susitiksim, paskui su regio generaliniu direktoriumi ponu Lemetru susitiksim. Aš tikiuosi, kad kolegos pateiks daug klausimų ir mes visi sulauksime garbingų prelegentų atsakymų. Labai ačiū už šiandienos posėdį ir lauksiu šiandien po pietų su jumis susitikti. Dėkuoju taip pat komisijai.